Good afternoon. You're welcome. Labadiena. Sveikinu visus susirinkusius į popietinį mūsų komiteto posėdį. Dabar pagal darbo atvarkė turėtų būti 15 punktas, tačiau man, noriu perskaityti Jums pranešimą skirtą koordinatoriams, Libė komiteto koordinatoriams ir kolegoms dėl raštiškos procedūros, dėl naujų Libė komiteto užsakomų studijų. Šiai tem, šioms temams pritarė politinės frakcijos. Visų pirma, studija, studija dėl informacijos apie ES piliečius. Atnaujinti 2004 metų studiją. Toliau. Eurojus, studija dėl Eurojusto ateities. Trečia. Pažyma apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina tarybos 2008 spalio 24 sprendimą dėl kovos organizuotų nusikalstamumu ir kas gali būti padaryta, kad ta kova būtų sustiprinta. Pažyma apie naujų ES teisės aktų poreikio dėl iš nusikalstamų, organizu, nusikalstamų grupuočių e, konfiskuoto turto panaudojimo, panaudojimo visuomenės labui. Toliau informacija apie organizuotą nusikalstamumą apie e, Europos Sąjungoje. Pažyma apie Azijos piliečio organizuotą nusikalstamumą ES ir pagrindinių teisių hartijos veikl... E, galiojimas ir jos poveikis EASO, Frontexui ir Europolui. Kai kurios politinės frakcijos paprašė, kad, iš, kad viena iš studijų būtų e, skirta naujai patiktiems pasiūlymams. Juos peržiūrėsime ir koordinatoriams pateiksime peržiūrėtus pasiūlymus, kai tik jie bus parengti. Tiek pranešimų. Ir dabar perėmė prie 15 punkto. Ne, 14. Kalbėsime apie vertinimo mechanizmo su skirto tikrinti, kaip taikomas šiandienakį sukūrimą. Pranešėjas yra Karlos Koilio ir jis šio klausimą dirba jau kurį laiką. Ir dabar vyks antrasis pasikeitimas nuomonėmis, dalyvaujant išorės ekspertams. Sve... Džiugu pasveikinti čia ponas Sustr ir poną Deberą. Sveikinu Libe komitete. Ir kaip jau sakiau, pono Koelio iniciatyva esame pasikviesę, pasikvietę porą ekspertų, pona Martin Sustr ir. Ševal darbo grupės narį iš teisingumo grupės ir Patrik Deberą ir e, taip pat Ševalį darbo grupės narys. Visų pirma, sutilksime žodį pranešėjui, paskui išklausysime trumpus ekspertų pasisakymus, paskui komisijai ir pirmininkaujančios valstybės atstoviai. Paskui bus galimybė Libė komiteto nariams dalyvauti diskusijose. Pone Koelio, prašau žodės jums. Eh, Ačiū. Noriu padėkoti tiems, kurie eh, priėmė mūsų kvietimą dalyvauti komiteto posėdėje šiandien po pietų. Mes norime parengti vertinimo mechanizmą, kuris patobulintų dabartinę sistemą, vert, kaip vertinti Šengeno sistemą, Šengeno akį, norime su, su kurti išties europietišką sistemą. Siūlyčiau pirmą išklausyti e, komisijos ekspertų komis, ir komisijos atstovų. Aš manau, kad jie pristatys svarbiausius su šiuo klausimu susijusius aspektus ir norėčiau, kad jie savo pasisakymas atkreiptų dėmesį tris dalykus, kurie ypač aktualūs mums dabar. Visų pirma, taip vadinamieji dvigubi standartai. Komisijos pasiūlyme kalbama apie sistemą panašią į iš ankstinio vertinimo sistemą. Tai yra vertinamos valstybės, kurios jau dalyvauja Šengeno akį ir tos, kurios nori prisijungti prie Šengeno akį. Galbūt reikėtų užtikrinti visuotinį vienodą vertinimą ir nebeskirstyti valstybių šalis kandidatės ir, ir e, narės Kitas aspektas poveikis. Nežinome, kokios būtų pasiekmes šalise kandidatėse, jeigu, atliktas, jeigu būtų atliktas prastas įvertinimas. Tai yra, jeigu ne, joms nebūtų suteiktas leidimas prisijungti. O šalise narise nėra numatyta, kokios būtų neigiamo vertinimo pasiekmes. Galbūt reiktų numatyti kažkokias baudas arba sankcijas, kurios būtų taikomos valstybėms narėms jau dalyvaujančioms Šengeno zonoje jei po vertinimo paaiškėtų, kad, atlikus vertinimą paaiškėtų, kad yra rimtų problemų įgyvendinant Šengeno akį ir tai gali grėsti Šengeno erdvės saugumui. Galiausiai klausimai, kuriuos išsa, pastebėjimai, kuriuos išsakė kai kurie komiteto nariai. Kai kas siūlo, kai kas išreiškė štai kokią mintį. Atliekant vertinimą reikėtų remtis kitokiais kriterijais. Ir Ir tai turėtų, apimti, tai turėtų apimti šalies stebėjimą, jos išorės sienų stebėjimą. Taigi reiktų ne tik peržiūrėti duomenys kompiuteriuose, viską patikrinti, bet reiktų ir kitų kriterijų, kurie leistų vertinti pasitikėjimą sistema. Mes visi įsivaizduojame, kad Šengeno zona yra saugi vieta ir saugi sistema. Taigi, jeigu tie kriterijai, jeigu kitokie kriterijai būtų įvesti dėl pasitikėjimo didinimo, kokie tai galėtų būti kriterijai, tokie būtų mano klausimai ir ačiū už dalyvavimą visiems. Ačiū ponia Koelio. Dabar reikėtų išklausyti visų pirma pona Martiną Sustrą ir norėčiau paprašyti jo e, pa, pasisakyti ir paskui įvyks diskusijos, po to, kai išklausysime abu abiejų ekspertų. Prašau. Uh, Ponios ir ponai, laba diena. Norėčiau visų pirma padėkoti Libė komiteto pirmininkui bei pranešėjams už tai, kad man suteikė galimybę išdėstyti savo nuomonę apie naująjį komisijos pasiūlymą. Aš neslėpsiu, kad kadangi atstovauju Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos ministrus, tai savo pasisakymę pristatysiu ir Čekijos Respublikos poziciją. Noriu pasakyti, kad Čekijos Respublika džiaugiasi ir sveikina komisijos pasiūlymą. Ir prieš perėdamas prie trijų jūsų uh, iškeltų klausimų aptarimo, aš norėčiau trumpai pristatyti naujojo pasiūlymo trūkumus ir privalumus. Kalbant apie dabartinę sistemą ir jos pagrindinius trūkumus, tai visų pirma e, pasigendame testinių veiksmų po to, kai valstybės narės raportuoja apie trūkumus ir tuo tarpu nedaug ką galima padaryti, nedaug priemonių galima imtis, jeigu e, padėtis valstybėje narėje negerėja. Ir aišku, tokia padėtis atsiliepia ir kitų valstybių narių padėčiai. Ir jeigu viena valstybė nevykdo šengeno įsipareigojimų, tai pasiekmes e, tenka virškinti visoms ir numatyta 6 milijardai eurų skirtų papildomams siemenės, pavyzdžiui, patikrinimams prie išorės sienų. Tačiau šiandien bendradarbiavimo politinis tikslas, jam iškyla grėsmė tokiu atveju, nes tai taip e, susilpninamas numatytas teisė, tai garantuotas laisvės asmenų judėjimas. Taip pat kitas dalykas, neįmanoma patikrinti svarbiausių šengeno sistemos aspektų. Ar iš tikrųjų e, sienų kirtimas vyksta sklandžiai? Piliečiai gali tik tai užduoti tam tikrus klausimus. Ir būtent čia, šiame komitete norėčiau pažymėti štai ką. Nei laisvas judėjimas, nei saugumas tai yra vienos pagrindinių es vertybių, neturėtų niekaip nukentėti. Komisijos pasiūlyme tinkamai aptarti šie aspektai ir net testinių veiksmų atveju galima būtų eiti ir toliau. Kaip neseniai įvykęs vidaus reikalų ministrų posėdis atskleidė, gali prasidėti diskusijos dėl galimybės suspenduoti valstybės narystę Šengeno zonoje, tuo atveju, jeigu būtų aptikta rimtų trūkumų. Kaip Europos pilietis aš ypač džiaugiuosi galimybę atlikti įvertinimą prie vid... vertinant vidinės sienas, kaip numatyta 12, 12 straipsnė. Europos piliečiai turi teisę laisvai judėti ES erdvėje ir tos teisės užtikrinimas turi būti siejamas su vertinimo mechanizmu. Kadangi esu valstybės narės atstovas, norėčiau pasiūlyti aptariamų straipsnių keitimą tik tam pritarus valstybių narių ekspertams, be, na, be savame spantama komisijos dalyvavimo. Nesigilindamas į smulkmenas norėčiau aptarti kai kurios kitus pozityvius pokyčius išdėstytus pasiūlyme. Pavyzdžiui, rizikos analizės naudojimas, kurią taip pat valstybės narių teikiama informacija Taip pat tai, kad reikia daugiau sinergijos bendradarbiaujant Šengeno zonoje. Reikėtų paminėti ir kitus siūlymus, kuriuos išdėstė daugelis valstybės, Strasbūro forumo valstybės, taip pat apsikeitimas e, pažangiosios praktikos pavyzdžiais, taikant Šengeno akį ir prašymas iki 2014 nepradėti naujo vertinimo mechanizmo, nepradėti jo dėkti, nes tada pasi... nustos galioti dabartinis mechanizmas iki pat 2013 galo. Ir manoma, kad taip tuomet vienodos įsiklės bus pradėtos taikyti visoms valstybėms narėms. Atsižvelgiant į visą tai, norėčiau aptarti kitus tais aspektus kuriuos jau minėjo pranešėjas. Visų pirma, skirtingi vertinimo mechanizmai valstybėms narėms ir šalims kandidatėms. Manau, kad šio klausimų valstybės narės turėtų ir toliau primti sprendimą, spręsti, ar šalis kandidatis tenkina Šengeno zonai keliamus kriterijus, nes šalis kandidatės privalo visiškai gyventinti Šengeną ky ir tos tie reikalavimai turi būti gyvendinti iki prisijungimo. Ir tik tai taip lygaus traktavimo bus užtikrintas lygaus traktavimo principas. Kad būtų užtikrinti tie patys kriterijai, dabartiniai specialūs kriterijai, tai yra Šengeno katalogas dėl, dėl Šengeno akį tinkamo nuostatų gyvendinimo ir pažangiosios praktikos pavyzdžių sąrašas turėtų išlikti tikrinant dalyvauja dvi valstybė, dvi institucijos, taip pat ir taryba, tai nieko neįprasta kitais klausimais, pavyzdžiui, vizų klausimais. Yra vizų klausimų dirbanti darbo grupė ir vizų klausimų komitetas. Toliau, kas įvyksta tuo atveju, jeigu aptinkami trūkumai? Reikia pasitelkti veiksmingesnę procedūrą ir užtikrinti, kad aptikti trūkumai tikrai būtų ištaisyti ir pašalinti. Reikia numatyti naujas taisyklės, kurios e, galėtų būti taikomos toms valstybėms, kurių, tarkim, narysė būtų suspenduota. Reiktų gal ne nefinansinių sankcijų. Bet kokiu atveju reikia užtikrinti, kad išliktų abipusis pasitikėjimas ir visos valstybės narės privalo tenkinti savo įsipareigojimus. Dėja, dabar, pagal dabar galiojančią tvarką sankcijos, kuomet apsiribuojančios tik vizitu, yra nepakankamos. Toliau, nauji vertinimo kriterijai. Turime suprasti vieną paprastą dalyką. Kalbame apie mechanizmą, kurio dėka, kurio pagalba galime įvertinti Šengeno akį įgyvendinimą. Aki kalbame apie aspektus susijusius tik su šiuo teisiniu. Taip pat mes turime užtikrinti, nepamiršti ir kovos su organizuotų nusikalstamumu. Ir tai turi būti susijęta su Šengeno vertinimo mechanizmu. Užbaigdamas apsiribosiu Noriu pasakyti, kad dabar e, diskusijos kol kas yra ekstyvame etape. Taip pat Jungtinės karalystės Airijos dalyvavimas ir bus dar šis, jų klausimas toliau bus svarstomas darbo grupėje. Ir dabar lauksiu šiandienos susitikimo rezultatų. From... Ačiū. O dabar ponas Patrik Deber. Prašom. Merci, monsieur le président. Et moi... Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad suteikėte progą ekspertų iš Prancūzijos išreikšti šalies, atstovaujamos šalies poziciją. Aš taip pat norėčiau atsakyti į visus klausimus savo įžanginėme pristatyme pristatysiu penkis pagrindinius punktus. Pakomentuosiu, patiksiu iš ankstinius komentarus, savai nesuprantama. Mes palankiai žiūrime į naują mechanizmą, kurį siūlo komisija, tačiau mes manome, kad kol kas šis mechanizmas turėtų būti apibrėžiamas ambicingiau, kad duotų iš tiesų tikros pridedamosios vertės vertinant Šengeno procesą. Pirmasis dalykas, kurio mes norėtumėm šiame naujame mechanizme, yra komisijos vaidmens sustiprinimas. Savaime suprantama, tuo pačiu reikėtų atsižvelgti ir į Šengeno dabartinę patirtį bei į Šengeno ribas. Mes galvojam, kad komisija užims atitinkamą poziciją, kuri leis pateikti daugiau elementų, duoti daugiau pridedamosios vieties, analizuojant ir pateikiant rekomendacijas. Galbūt leis taip pat labiau iš šalies pažvelgti į tą dabartinį procesą, kada vien tik valstybės narės gali pateikinėti e, rekomendacijas ir galbūt gal, e, tokiu būdu e, tų vertinimo ataskaitų objektivumas sustiprės. Būtent to mes siekiame, taikydami naująjį mechanizmą. Antras dalykas, antras pageidavimas, į kurį norėtumėm, kad būtų atsižvelgta, yra bendryjų agentūrų vaidmens didinimas. Vertinimo mechanizme Šengeno o taip pat rengiant įvertinimą, kitaip tariant, dviem etapais, iš Frontexo pusės, bet ne vien tik tais Europolas, bet ir Eurojustas e, tuose įvertinimuose dalyvautų. Aišku, Frontexas parengiamojoje fazėje, paskui Europolas galėtų pateikti rizikos analizę, galėtų Frontexas e, pateikti duomenys dėl galimos migracijos, o nuvažiavus į vietą reikėtų pasižiūrėti, kaip e, apskritai apibendrinti visą tą įvertinimą. Trečias elementas atsako į klausimą, kurį uždavė pirmininkas. Kai vertintojas dabar konstatuoja, kad yra kažkokių didesnių ar mažesnių trūkumų, taikant Šengeno akį, tai realių kažkokių sankcijų netaikoma. Tiesiog konstatuojama. Na, nebent, nebent komisija turi galimybę apskusti dėl nieko neveikimo. Bet dabartinėme mechanizme yra palikta galimybė atlikti pakartotinus vertinimo vizitus. Tokio kaip atgrasančio pobūdžio tikrai nėra jeigu vertinime yra rekomendacijos ir tos rekomendacijos nepilnai gyvendinamos, tai nieko už tai ir nebūna nieko baisaus. Mes atlaikomės tokios nuomonės, kad reikėtų numatyti tam tikrą sankcijų sistemą. Kad tie įvertinimai būtų, na, tokie stiprūs įvertinimai ir E, atsižvelgiant į pažeidimų ar trūkumų rimtumą taikyti atitinkamas sankcijas, atitinkamos stiprumo e, sankcijas. Prancūzų administracija dabar kaip tik galvoja apie įvairias sankcijas, apie įvairias nuobaudas. Mano kolegos kai kurias iš jų paminėjo, galbūt jos e, tos nuobaudos gali eiti net iki e, valstybės narės išbraukimo iš Schengeno sistemos. Tačiau kol kas dar nesame iki galo apsisprendę, kokios tos nuobaudos bus taikomos naujajame vertinimo mechanizme. Savaime suprantame savo e, indėlį pateiksime atejus tam laikui, tačiau šiaip ar taip mes palankiai žiūrėtumėm į tai, kad būtų taikoma, e, kad būtų taikoma E, sankcijų sistema, kad e, tos sankcijos nebūtų taikomos vien tik tais nubausti, kad būtų įmamasi ir e, prevencinių priemonių tos valstybėse. Kitas dalykas, kurį norėtų pabrėžti Prancūzija. Naujajame mechanizme turėtų būti du režimai pirmiausia, valstybės narės turi turėti įvertinimo mechanizmą. Tos me, valstybės narės, kurios pilnai taiko šengeno, šengeną, šen, tos, tas mechanizmas būtų taikomas valstybėms, kurios jau yra šengeno zonoje, bet ne toms, kurios ketina ją stoti. Taigi mes esame tarptų valstybių narių, kurios galvoja, kad nereikia kurti skirtumo, nereikia skirti tarpusavėje tų šalių, kurios pilnai taiko šengeno reikalavimus ir kurios dar netaiko. Mes nemanome, kad tai būtų naudinga, kad tai turėtų kažkokios didesnės prasmės. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kaip ir anksčiau prieš mane pasisakęs kolega, kad reikalingas e, toks vientisas režimo taikymas tikrai nebūtų malonu, jeigu uh, E, atlaidžiau žiūrėtumėm į tas šalis, kurios dar netaiko Šengino. O į tas šalis, kurios taiko Šengeną, žiūrėtumėm griežčiau. Nes jeigu taip elgtumės, tai nukentėtų visa Šengeno erdvė ir taip pat prarastų valstybės esančio Šengeno erdvėje pasitikėjimą vienos kitomis. Kitas punktas Jis taip pat buvo paminėtas ir čia turiu galvoje įvertinimą į mechanizmą taikymo sritį įtraukti visus aspektus, kurie prisideda prie valstybių narių Šengeno erdvėje e, pasitikėjimo didinimą e, ir atsižvelgiant į tą abipusį pasitikėjimą, kuris turi būti išlaikytas, kuris turi būti saugomas ir kuris turi būti laisvo judėjimo pagrindu, mes taip pat norime, kad būtų atsižvelgta į E, Šengeno duomenų apsaugą, į aps, ap, policijos bendradarbiavimą, sienų apsaugą. Taigi visą tai jau yra, bet mes šalia viso to norėtumėm įvesti tokį elementą, e, kaip efektyviai yra kovojama su e, organizuotų nusikalstamumu bei korupcija. Kitaip tariant, reikėtų įvesti visus kriterijus Ir tik tuos kriterijus įvedę galėtumėm užtikrinti, kad Šengeno erdvėje valstybių pasitikėjimas vienos kitomis išliks, nes tas pasitikėjimas būtinas, kad sklandžiai vyktų bendradarbiavimas tarp valstybių. Tai štai, ponė pirmininkė, tiek labai trumpai. Savai mes suprantama, esu pasirengęs atsakyti į jūsų ir kitų parlamentarų kilsiančius klausimus, galbūt norės kažkas labiau pasigilinti į vieną ar kitą aspektą. Štai būtent taip mes, tai yra Prancūzijos administracija, dirbame ir tokiomis gairėmis norime vadovauti, vadovautis, kuriant naują mechanizmą, kuris turi be, beje būti ambicingas, nes tas naujasis mechanizmas turi sustiprinti laisvo judėjimo mechanizmą tarp Šengeno valstybių. Dėkoju pirmininkė, jums ponios ir ponai, taip pat dėkoju uždėmesi. Ačiū Jums, ponė Deber. Debar. Dabar komisijos ir tarybos atstovai, jeigu jie norėtų pasisakyti, galbūt taryba, kurią atstovauja ponė Timė Andiks, Nenorėtumėte pasisakyti? Pirmininkančios valstybės atstovai? Galbūt aš neteisingai perskaičiau jūsų pavardę. Prašau, prisistatykite. Ačiū. Köszönöm a szót, és eh, én röviden beszámolok eh, a tanácsban. Ačiū pirmininkė, labai trumpai apie atliktą darbą Ševal darbo grupėje taryboje. Dabar judama į priekį, mes galime pasidžiaugti atliekamų darbų. Aš manau, kad daug kas iš jūsų žinote, kad taryba pateikė pasiūlymą Belgijos pirmininkavimo pabaigoje, tad dėrybų įvyko dar nelabai daug. Bendrai kol kas tas pasiūlymas dar derinamas, formuojamas, panašu, kad um, valstybės narės yra linkusios palaikyti pasiūlymą, kurio tikslas yra sustiprinti, patobulinti įvertinimo mechanizmus. Dabar trumpai apie tai pakalbėčiau detaliau. Valstybės narės galvoja, kad iki šiol sukaupta patirtimi reikėtų pasinaudoti, reikėtų reikėtų mm, tą patirtį panaudoti ir reikėtų visų pirma pagalvoti, pavyzdžiui, į kokią šalį norėtumėt siūsti ekspertus, dėl to turėtų būti galimybė priimti sprendimą dėl uh, efektyvumo didinimo. Frontexas būtų įtrauktas į vertinimo mechanizmą ir daugelis valstybių narių remia tokią mintį. Frontexas taip pat tada dalyvautų atliekant rizikos analizę ir prisidėtų prie metinės vertinimo programos rengimo taip pat. Kita vertus, valstybės narės mano, būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp valstybių narių veiksmų ir komisijos. Ta pusiausvyrą turėtų būti didesnė. Europos Sąjungoje turi būti užtikrintas laisvas asmenų judėjimas, turi būti patikrinama, ar ta laisvė siekia visą teritoriją iki sienų. Darbo grupėje daug kas galvoja, jog nebūtina uh, įvesti papildomų patikrinimo priemonių, tačiau yra ir kita dalis e, manančių, kad reikėtų ir, e, jog ir komisijos ekspertai, bet ir valstybių narių ekspertai taip pat dalyvautų tame įvertinime. Dabar norėčiau pabrėžti E, keletą dalykų dėl komitologijos procedūros, ką taryba siūlo, kad būtų įtraukti valstybių narių ekspertai į tuos procesus. Čia valstybių narių ekspertai išsako pakankamai atsargę poziciją. Komisija siūlis turbūt komitologijos procedūros laikytis jau per kitą posėdį. Panašu, kad valstybės narės e, po to jau ir suformuos savo atitinkamą nuomonę. Tai tiek norėčiau Jums pasakyti. Labai tikiuosi, kad ir toliau judėsime reikiamą linkme kitose sutikimuose ir po to galėsiu suteikti Jums ir daugiau pozityvos informacijos. Ačiū dabar Monika Mašame iš komisijos. Prašom. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už pranešėjo iniciatyvą. Tikrai labai svarbu yra kalbėti apie kokybinę analizę, pasiūl, kas pasiūlyme yra išdėsta ir aš norėčiau tos tris momentus, kuriuos pranešėjas paminėjo, aptarti. Visų pirma, dėl tų skirtingų standartų, kuriuos galime sukurti. Komisija pasiūlė vertinimo mechanizmą tik tai antrai kadencijos daliai, tai mandato įgyvenimo daliai kai nekalba apie sienos kontrolę. E, tai, ką pasakė ponas Šustri ir ponas Deber, reikia turėti omenyje, kad yra nuomonių skirtumų. Komisija galvoja, kad vienu ir kitu atveju pasiekmes būtų skirtingos. Pavyzdžiui, jeigu valstybė narė dar nėra Šengeno zonoje ir įvertinimas nebūtų, neduotų teigiamų rezultatų, tai tada išvados būtų aiškios, kad pasienio kontrolė nebūtų panaikinama. Antras dalykas, čia jau būtų visų pasiūlymų ta es, esmė, visa, visas pagrindas esmi, svarbiausia yra užtikrinti efektyvumą, tai yra panaikinti uh, trūkumus, silpnasias grandis, išryškinti, kur būtų kažkokių tai spragų ir pasinaudoti turimomis priemonėmis ir tas, tos trūkumus ištaisyti. Komisija jau pasiūlė tam tikrą tokią uh, Um, problemų įvardyjimo procedūrą, uh, kur įvardyjami tie, kurie dar ne viską yra padarę, kad iš tikrųjų būtų daugiau paskatų sudaryta tinkamai uh, taikyti bendrijos teisyną. Bet aišku, reikia galvoti ir apie kitas priemonės. Um, valstybės narės ir parlamentas taip pat uh, galvoja, kad reikėtų galbūt ir sankcijų kažkokių, kad būtų galima užtikrinti geresnį teisinių nuostų gyvenimą. Tai mes tikrai labai lauksime jūsų tolesnių minčių, jūsų tolesnių diskusijų, kad galėtume galėtumėm tą linkmę irgi padirbėti. Trečias momentas - tai yra vertinimo išplėtimas, apimant ir kitas rytis, pavyzdžiui, tarpusavio pasitikėjimą, kad būtų galima įvertinti ir nustatyti, ar valstybė narė efektyviai kovoja su korupcija, ar yra įvestos atitinkamos priemonės kovai su organizuotų nusikalstamumu. Tada dar norėčiau sugrįžti prie paties Šengeno teisino. Uh, kuomet buvo suformuota Šengeno teisinas ir įtrauktas į es teisiną, aišku, jis ir toliau paskui plėtojusi. Ir kas yra ta Šengeno teisinas? Tai yra tos priemonės, kurių tarybos manimų reikia imtis tam, kad būtų galima panaikinti pasienio kontrolę ir kad būtų galima išlaikyti tą erdvę be vidaus sienų. Todėl taryba nuolat aiškiai pabrėžia, kokį kokių priemonių reikia imtis pagal Šengeno teisiną ir kokių ne. Tai yra tik tai tos priemonės, kurios e, leidžia e, plėtoti Šengeno teisiną, tai yra papildomos priemonės, pavyzdžiui, prie, dėl pasienio kontrolės. Tos čia turėtų būti apžvelgiamos. Ir įvertimo mechanizmas būtent žiūri į Šengeno teisino taikymą, gyvendinimą. Jeigu norime pažvelgti plačiau, tai reikia suprasti, kad tada e, ir tose srityse, kur būtų vertinimas daromas, tas teisinas irgi turėtų būti laikomas Šengeno teisino dalimi. Tai gal tokie būtų mano komentarai dėl tų trijų dalykų, ką jūs paminėjote. Ir aš toliau e, esu pasirengusi atsakyti į visus jūsų papildomus klausimus. Open floor Ačiū, o dabar galime pradėti diskusijas. Turiu visą sąrašą narių, kurie nori pasakyti. Visų pirma, Pasensiu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim uh, specialiștilor veniți aici și mulțumim. Dėkoju. Pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti ekspertams ir Karlos Koelio. Jis tikras savo srities meistras. Ir aš kaip šešėlinis pranešėjas paremčiau tai, ką jisai ką tik tais pasakė. Dalį atsakymų į man rūpimus klausimus gavau, kai pasisakė ponas Koelio. Aš taip pat norėčiau dar pasitikslinti dėl tų dviejų sistemų, e, vertinimo sistemų, kurios gali veikti valstybėse narėse. Reikėtų įve, išvengti, kad tos dvi sistemos organiz... E, būtų šalia vienos kitų, viena kitos vertinimo sistema šiaip jau yra labai geras dalykas, dėl, jeigu būtų įtraukta korupcijos elementas e, ir visa kita, kas čia buvo minėta. Visos tos priemonės geros, bet reikia viską gerai apibrėžti ir suprasti, ką konkrečiai kiekviena iš tų priemonių priima nes politiniais tikslais galima viską panaudoti, kaip jau ką tik tais minėjo e, komisijos atstovas, visa tai turėtų būti įrašyta į, į Šengeno kriterijus. Bet nežinau, kaip tą techniškai padaryti, nežinau, kaip pasižiūrėsime, suskaičiuosime, kiek kas ko pavogė, e, kiek kas e, nelegaliai kirto sieną ir panašiai. Aš manau, kad ta techninė ir politinė dalis E, nelabai gerai suderinta viena su kita. Taip pat nemanau, kad būtų galima keisti kaip nors vertinimo e, e, taisyklės ir valstybių į Šengeno erdvę stojimo taisyklės. Tiek teisės aktų prasme, tiek kalbant apie bendrą, apie procesą, nežinau, kaip ten su ta procedūra reikėtų pasielgti. Dėl sankcijų vedimo. Sankcijas reikėtų vedinėti pamažu, palaipsniui, o jeigu sankcijos yra taikomas, tai reikėtų atsižvelgti į padarytą nusikaltimo, padarytą nusikaltimo rimtumą. O jeigu kažkokios valstybės neišpildo e, joms keliamų reikalavimų ar netitinka e, šengeno kriterijų, tai reikėtų nustatyti dar kažkokią tai sistemą, pagal kurią galėtumėm valstybei padėti. Žinoma, gali būti ir taip, kad valstybė visai ne iš piktos valios kažko tai neišpildė. Ir paskutinis dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį. Nebegalima toleruoti, kad parlamentas būtų laikomas vien žiūrovų, kai kalbama apie vertinimą ir apie įgyvendinimą Šengeno kriterijų, nes Lisabonos kompetencija mums suteikia pilną kompetenciją vidaus reikalų srityje. Taip kad parlamentui turi būti pranešama apie viską, apie vertinimo vizitus ir apie e, priemonės, kurių reikia imtis, kad e, būtų ištaisyti trūkumai, nes norime ištaisyti, išvengti tokių situacijų, kaip buvo neseniai, kada buvo vertinama e, Rumunijos bei Bulgarijos atitikimai Šengeno kriterijams. Ačiū, panas Ilčias. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя господин Коелю и... Ačiū pirmininkė, aš irgi noriu pasveikinti pana Koelijo. Mm. Iš tai, ką norėčiau pasakyti. Šiandien kalbame apie pono Koelio parengtą puikų tekstą. Ir Čekijos, Prancūzijos ekspertai taip pat nori, gali savo pasisakymais dar smarkiai prisidėti prie tos bendros struktūros kūrimo, prie vis, visos tos sąrangos praturtinimo. Aš manau, kad tai tikrai leis mums geriau spręsti problemas ateityje. Labai svarbu yra įveikti um, tam tinkrą tendencingą nusistatymą dėl Bulgarijos ir Rumunijos galimybių prisijungti prie Šengeno. Reikia galvoti apie mm, atitinkamas garantijas, aišku, kad tos valstybės nekeltų papildomos grėsmės, nesukurtų saugumo iššūkių įstojusios į Šengeno zoną. Um, Taip pat reikia galvoti apie tai, kaip visą šengeno mechanizmą patobulinti. Ir ponas Koelgio apie tai plačiai pakalbėjo. Būtent labai svarbu galvoti apie pažangesnius metodus, tačiau reikia, reikia kad mechanizmas nebūtų pernelik sudėtingas, komplikuotas ir nereikėtų, kad svarbiausias dalykas būtų sankcijos. Ne, reikėtų, kad pats mechanizmas būtų tobulesnis, geresnis, o ne žiauresnis. Taigi, dabar apie tas sankcijas. Turime turėti omenyje labai svarbų niuansą. Vienas iš svečių sakė, kad sankcijos yra svarbios. Prancūzijos politinėje, politinės mintis politinėje sistemoje ta sankcijų mintis yra svarbi, tačiau aš manau, Bulgarijos, Rumunijos atstovai tikriausiai pirmenybę teiktų aiškiai sankcijų e, sistemai, kurią žinai iš karto, iš anksto, kad nereikėtų baimintis, jog sankcijos bus pritaikytos kažkada tai po to jau, po visų procesų. To, jeigu sankcijos yra aiškios dar proceso pradžioje, tuomet viskas yra um, ramiau, patikimiau, aiškiau. reikėtų, kai eina kalba apie pagalbą, galvoti ne vien tik tai apie, pavyzdžiui, kompiuterinės įrangos e, parūpinimą, bet reikia taip pat galvoti ir apie apmokymą. Mums tikrai labai praverstų gera e, e, parama gerinant mūsų sienų priežiūrą, kadangi mūsų sienos tampa ES išorės sienomis. Kai eina kalba apie vertinimą, reikia būti labai tiksliems. Ir aš čia gal pasigėdau vienos minties, kuri gal nebuvo taip konkrečiai įvardyta, bet gal kolegos dar apie tai pakalbės. Taigi, ką aš turiu omenyje? bendradarbiavimo ir vertinimo mechanizmas, ta dalis, kuris sėtina su kova su organizuotų nusikalstamumu, teismų sistemų efektyvumu ir taip toliau, turėtų taip pat suvaidinti svarbų vaidmenį formuojant Schengeno mechanizmą. Noriu paaiškinti, ką turiu omenyje jeigu šalis pagal korupcijos lygį, pagal teismų sistemos efektyvumą e, dėlioji kažkokias kategorijas, visuomet, aišku, e, kyla tam tikrų abejonių, tam tikrų prieštarų ir čia mm, tai daryti yra pavojinga. Aš nežinau, ar kuri iš Europos institucijų yra bandžiusi į kažkokias kategorijas dėlioti ES valstybės narės pagal korupcijos lygį, um, teismų, teismų sistemos efektyvumą. Juk tie rodikliai nuolat kinta ir, ir net ir senosios valstybėse situacija gal vienokia, gal naujose valstybėse situacija kitokia, tačiau gali būti ir priešingai. Toliau bendarbiajimo ir vertimo mechanizmai, kai eina kalba su, uh, apie kovą su korupciją ir teismų, efektyvumo, teismų sistemos efektyvumo didinimą. Aišku, kad visą tai egzistuoja jau kurį laiką, tačiau e, dirbti šią srityje reikės dar pakankamai ilgai. Mūsų visuomenės e, panašu labai palankiai vertina e, tokių mechanizmų įvedimą uh, Mm, visi galvoja apie tai, kaip pati sistema turėtų tobulėti, kad ne vien tik tai mechaniški pakeitimai būtų daromi. Tose valstybėse, apie kurias čia kalbame, tai yra Bulgarijoje ir Rumunijoje, dėta labai daug pastangų e, pastaruoju laikotarpiu Buvo daug apsilankimų prie Bulgarijos ir Turkijos sienos, pakrantės zona buvo visa taip pat apžiūrėta, tikrai darbo įdėta labai daug, parengiamojo darbo. Čia gal kalbėtumėm apie tokia tarsi e, smulkėja armija, kuri yra puikiai apmokyta, parengta, tačiau dar nėra dalyvavusi mūšyje. Uh, Taigi, kai šios šalis taps Šengeno zonos narėmis, be abejo, tos sienos bus labai svarbios. Ir aš manau, kad iki to laiko galima daug ko padaryti, rengiantis, užtikrinti kaip galima efektyvesnę tų sienų kontrolę. Taigi, visų pirma, ką aš bandžiau pasakyti, kad sankcijų sistema turi būti labai aiški ir žinoma iš anksto, kad nebūtų taip, kad tik tai kažką padarius atkeliautų sankcijos. Ačiū dabar ponas Marinesku. Sumės, domnule prezidente. Dėkoju. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti ekspertams už pristatymą. Turiu vienintelį klausimą, o tada dar pateiksiu keletą pastabų. Mano klausimas yra štai toks. Ar ekspertai tiksliai nurodė tai, apie ką šiandieną mes kalbame, ar ne? Nes aš manau, kad tai, apie ką jie šiandieną kalbėjo, šiek tiek yra su kitkuo susiję negu tai, apie ką mes kalbame. Šiandien kalbame apie reglamentą, e, kuris yra skirtas įdėkti vertinimo mechanizmui, skirtam patikrinti, ar Šengeno teisynas yra gerai gyvendinamas ar ne. Ar, aki gerai tai, taikoma. Ir aš esu įsitikinęs, kad mes būtent apie tą ir naują reglamentą ir turime kalbėti. O kai kurie dalykai, kuriuos paminėjo mūsų ekspertai, ypatingai mūsų svečias iš Prancūzijos, mano nuomonė, neturi jokio ryšio su šiandieną mūsų turima nagrinėti tema. Tai yra labai aiškiai pažymėta mūsų darbo atvarkėje. Tai yra reglamentas, kuris yra skirtas Šengeno akį įgyvendinimo, įgyvendinimo įvertinimui. Šio reglamento tikslas yra nustatyti vertinimo mechanizmą, kuris būtų skirtas nustatyti, ar Šengeno mechanizmas taikomas teisingai tose šalyse, kurios jau prisijungia prie Šengeno ir kur Šengeno sutartis taikoma pilnai. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad visoms šalims kriterijai turi būti lygus ir vienodi. Tiek toms šalims, kurios e, jau šiandienė, tiek toms, kurios kandidatės turi būti taikomi vienodi kriterijai, nes tikslas yra keliamas bendras ir vienodas, o vertinimas turėtų būti kitoks, nes techniškai kitaip neįmanoma. Kaip galima taikyti reglamentą, kažkokiai tai valstybei, kuri jau turi taikyti Šengeno akį. Mes kalbame apie metinę patikrinimo programą, apie rizikos įvertinimą, o taip pat kalbame apie metinę programą, tačiau jūs negalite taikyti tų kriterijų tokiai šaliai, kuri dar tik kandidatė stoti į Šengeno erdvę. Tačiau šita valstybė turėjo labai daug prisitaikyti, keturis, penkis metus turėjo dirbti, kol prisitaikys prie Šengeno, tačiau procedūra turi būti visai skirtinga, nes ta šalis pradėjo nuo nulio, ji tik kandidatė. Taigi tai turėtų dėsti ta šalis, kurios jau yra Šengeno erdvės narės ir Tai yra skirta Šengeno, e, stan, e, sta, šengeno e, visų principų taikymo įvertinimui. To šalis, kurios nėra e, Šengeno erdvėje, negali būti taik, vertinamos vienodai su tomis šalimis, kurios jau yra Šengene. Teisiškai taip pat tai nėra priimtina. Taigi, mano nuomonė viskas aišku kaip ant delno. Kriterijai turi būti tokie patūs, patys. Kriterijai turi būti skirtingi, nes negalima statyti vieną liniją tų šalių, kurios jau yra narės ir kurios yra dar tik kandidatės. Taip pat buvo kalbama apie sankcijas. Aš savo ruoštų manau, kad tai yra visai neblogas dalykas ir kad e, būtina įvesti sankcijų sistemą. Bet tos sankcijos neturi būti įtraukiamos į reglamentą. Sankcijos turi būti įtraukiamos į Šengeno akį, nes jame yra nustatyti tam tikri kriterijai, o sankcijos taip pat turi būti įtraukiamos į ten. Sankcijos visiems tiems, kurie nesilaiko Šengeno kriterijų. O čia kalbama apie procedūrą, apie vertinimo procedūrą, kuri būtų taikoma mm, vienų metų pagrindu arba kelių metų pagrindu, kada būtų įvertinama, ar laikomasi ar nesilaikoma akį. O galbūt akį laikomasi, bet reikia kai kur tobulėti, Visą tai turi būti įvertinama, o paskui siunčiama komisijai. 15 straipsnis visą tai apibrėžia. Taryba šiaip jau turėtų spręsti, reikia taikyti sankcijas ar nereikia. O sankcijos turi būti įtraukiamos į Šengeno sutartį, kur yra nurodyti ir kriterijai, kaip jau minėjau. Apie kriterijų įvedimą mes galime kalbėti, galime kalbėti, tačiau šitie nauji kriterijai turi būti įrašyti į Šengeno sutartį. Ir tik tais taip galima, sugalvo, e, galima įrašyti naujus kriterijus, o senuosius panaikinti, tuos kriterijus, kurie buvo nenaudingi. Taigi turime pradėti diskutuoti iš naujo, kitur šnekėti šitomis temomis, o ne šnekėdami apie šį reglamentą. Į šį reglamentą naujų kriterijų įvesti negalima, nes dar kartą sakau, kad tai nieko bendro neturi su tuo, kokia yra reglamento tema. Savai nesuprantama, mes suprantame, kad reikia stiprinti komisijos vaidmenį, taip pat reikia stiprinti abiejų agentūrų, kitaip tariant, Frontexo ir Europolo vaidmenį. Ačiū. Hey, Now... Ačiū. Dabar pane Enst. Yes. Ačiū. Dėkoju. Šią temą kalbame dažnai, mes norime didesnio saugumo, tai yra savai nesuprantama. Tačiau tuo pačiu metu reikėtų užsitikrinti, kad būtų išsaugota laisvė, reikalinga pusiausvyrą. Visuomet reikia kelti klausimą, šį klausimą, kai vertiname šiandieną. Kaip tą pusiausvyrą išlaikyti? O taip pat, kaip jau minėjau, reikia apsaugoti tas pačias teisės ir tas pačias pareigas. Viskas turi būti vienodai nustatyta tiek narėms, tiek kandidatėms. O šalims kandidatėms reikia palengvinti gyvenimą. Rezultate turėtų būti sukurta bendra sistema paremta visą eilę kriterijų. Aš būtinai noriu, kad visi tie kriterijai būtų nustatyti tiek vienoms, tiek kitoms valstybėms. Taip pat reikėtų išsiaiškinti techninius elementus, nes e, reikia įvertinti korupciją Reikia įvertinti mechanizmus, kurie leidžia įvertinti korupciją, bet kokie, yra, vertin, kokie yra vertinimo kriterijai? Mums reikia pirmiausia išsiaiškinti, ko patys norime ir ko reikalausime. Dabar dėl sankcijų, jeigu yra kažkas tai neišpildoma sakykime, laikinas išbraukimas iš ergeno erdvės. Dėl to, kad nesilaikoma tam tikrus e, dalykų. Na, aš manyčiau, kad sankcijos nėra pats geriausias dalykas, nes jeigu taikai sankcijas, tai nebūtinai būna produktyvu. Žinoma, apie visą tai reikėtų labai daug šnekėtis, tikrai nereikia nuspręsti, kad reikia veikti tik tai, tik tai taip ir ne kitaip, eiti tik tais tuo keliu ir ne kitokiu, nes mm, ko gero tai būtų per daug lengva. Frontexas Vokietijoje didesnių problemų nekelia, o dėl e, migracinių srautų tai mūsų pozicija visiškai maloni, tačiau reikėtų atsižvelgti ir į situaciją tose šalyse, kur padėtis, e, kur, kur, kur jis sunkesnė. Danuka. Ar pane Ždanuka? Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu tikrai trumpai Noriu žodžiu papildomą klausimą abiems ekspertams apie sankcijas. Jūs minėjote kad tokių uh, paprastų sankcijų, kaip papildomas apsilankimas, nepakanka. Jūs minėjote kitą <coughs> ekstremumą suspenduoti narystę Šengeno zonoje. Bet aš nesupratau, už ką jūs kaip ekspertai pasisakote ir ką jūs siūlote. Kas jūsų nuomonė būtų geriausia? Taip, turiu klausimą Čekijos Respublikos atstovui. Jūs atstovaujate valstybę narę prisijungusi prie Šengeno zonos per paskutinę Šengeno zonos plėtrą. Taigi galbūt turite daugiau patirties nei ekspertas iš Prancūzijos. Ačiū. Ačiū. Siūlyčiau išklausyti ekspertų reakcijas ir po to ponas Koelio padarys išvadinės, išsakys išvadinės pastabas. Bet laikykitės laiko apribojimų, ponės Sustorlius pirmas. Ačiū. Dėkoju už klausimus. Manau, kad jau pakankamai pasakiau ir mano pasisakymas mano mintis sutapo su kai kurių kalbėtojų išsakytais pastebėjimais ir todėl aš apsiribosiu tik tai reakcija kai kuriuos pasisakymus. Taigi pradėsiu nuo atsakymo ponui Ilčiavui. Tikriausiai manęs nesupratote, atsiprašau, kad nepakankamai aiškiai kalbėjau. Aš kalbėjau apie galimas sankcijas. Tačiau tai yra hipotetinės diskusijos šiuo metu vykstančios ir todėl galimos. Dėl, to, dėl galimų sankcijų pritariu pono Ilčiavo nuomonį. Mes dar renksime išvadas ir jeigu bus nuspręsta sankcijas numatyti, tai tuomet prevencinė arba Mm, prievartinė sistema, prievar, prievartinių sankcijų sistema turi būti labai aiški. O mums svarbiausia užtikrinti Šengeno sistemos skaidrumą. <clears throat> Taip pat noriu pasinaudoti galimybę, vėlgi sureagamas į pono Ilčiavo pasisakymą, noriu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės Rumunijos ir Bulgarijos pažanga ir, ir labai pozityviai vertiname jų perspektyvas. Toliau pono Marinesku pasisakymas. Valstybių ir kandidačių statuso skirtumų privalu paisyti. Sankcijų klausimas yra tikrai opus ir Ir tai yra paskutinio poveikio priemonė, aš taip įsivaizduoju. Ir aš įsivaizduoju padėtį, kurioje narystė Šengeno valst... zonos e, narystė galėtų būti suspenduota, bet tai tikrai paskutinio poveikio priemonė. Ir norėčiau dar kartą pakartoti čia jau išsakytą mintį. aštuntasis etapas šiame procese. Prieš pritaikant paskutinio poveikio priemonės reikia išnaudoti visas esamas galimybės pakeisti situaciją, netaikant ne, ne, nepas, ne, nepasitelkiant tų griežtų ir žiaurių priemonių. Aš manau, kad būsimos diskusijos, atvies diskusijos suteiks mums galimybę aptarti, pakalbėti apie e, priemonių, kurios, bus, kurios atsiras kokybę ir taip pat aptarti sankcijų pobūdį. Ačiū. Thank you. And Monsieur Debert? Ačiū, ponas Debert. Merci, Monsieur le Président. Uh... Dėkoju, pirmininkė. Savai mes suprantama dėl gairių bei tų krypčių, kurias nurodžiau. Tai reikia spręsti techninius dalykus, tu turi užsimti technikai. O kalbant apie patį mechanizmą, tai dar kartą pasakysiu, kad reikia techninių sprendimų, kad galėtumėm apsaugoti e, gerą ir teisingą Šengeno erdvės funkcionavimą. Viskas yra nukreipta šiam tikslui siekti, o mes ieškome sprendimų ir tų sprendimų surasti toli gražu ne visada lengva. Vertinimo kriterijus, naujus vertinimo kriterijus nustatyti sunku. Tie kriterijai turėtų leisti valstybėms nu, narėms geriau, efektyviau bendradarbiauti tarpusavėje šiandieno erdvėje. Tai yra iš tiesų labai didžiulis iššūkis. Mes jau pradėjome galvoti, kaip tą iššūkį atremti. Turime vertinti turbūt pagal tai, kaip vertiname savo nacionalinės sistemas administ, savo nacionalinės administracijas, turime remtis tam tikromis etikos taisyklėmis ir standartais. Bet kol kas dar nieko nepadaryta. Ir reikėtų ko gero pabrėžti tai, kad jeigu mes tokių dalykų nepradėsime įgyvendinti ir neįgyvensime, tai problemas liks nuolatos ir ateityje. O bendradarbiaujant problemas dar labiau didės, nes problemą reikia, į problemą reikia žvelgti globaliai. Jeigu nežvelgsime globaliai, e, jeigu nematysime šalia teisinės plas, prasme, e, platmės ir politinės prasmės, tai nieko gero nebus. Bet norėčiau pasakyti dar ir tai, kad mes kaip ekspertai sprendžiame techninį problemos aspektą. Ačiū. Dabar išklausykime pranešėjo pono Koelijo pastebėjimus. Ačiū pirmininkė. Noriu pasidalinti kai kuriomis iš ankstinėmis mintimis prieš užbaigiant šią diskusiją. Visų pirma, Noriu paprašyti visų nesijėti prisijungimo, Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengeno zonos su naujaja vertino, vertinimo sistema. Naujaja vertinimo sistema pasiūlė Europos komisija o parlamentas tą pasiūlymą atmetė 2009 spalių, sekdamas mano rekomendaciją. Ir mes paprašėme Europos komisijos pateikti naują pasiūlymą. Europos komisija tą ir padarė. Ir dabar mes kalbame, svarstame ateities sistemą. Ir ta sistema nesusijusi nei su, su Bulgarija, nei su Rumunija, abiem atvejais. Tai reiškia, kad tai, kad mes svarstome naują vertinimo sistemą, negali būti e, priežastimi vėlinti Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą. Įsi, Mes taip pat negalime kalbėti apie naują vertinimo sistemą, baimindamėsi to, ką, tai, ką jos taikymas reikš tam tikram šalių skaičiui, nes kitaip diskusijose atsiras tikras sumaištis. Taigi, prašau atskirti tai tuos dalykus. Noriu padėkoti Vengrijos atstoviai už pastebėjimus ir užsakytas mintis. Ir aš tikiuosi sėkmingai glaudžiai bendradarbiauti su Vengrija bendros sprendimų prieimimo procedūros metu. Taip pat noriu pasinaudoti Čekijos, tuo, kad yra eksper, ekspertas iš Čekijos Respublikos ir draugai. Ir, ir, ir Prancūzijos e, e, ekspertas. Ir noriu pasakyti, kad nei čekai, nei prancūzai nepriklausė. Nebuvo nei čekų, nei prancūzų toje mažoje grupėje valstybių, kurios bandė pakeisti, atmesti komisijos pasiūlymą dėl, ir pakeisti juridinį pagrindą, pagal kurį parlamentui suteikiamos sukeliamo kompetencija dalyvauti pagal bendrą sprendimų prieimimo procesą. Taigi, nei, nei Prancūzijos, nei Čekijos atstovų toje grupėje nėra. nes tai yra pagristas parlamentas, parlamentas pagristai reikalauja savo teisės dalyvauti šiame procese. Galiausiai, pirmininkė, keletas galutinių pastebėjimų. Didžioji dalis kalbėtojų supranta ir pripažįsta, kad negali būti dvi, dvigubų standartų, kad visoms valstybėms narėms turi būti taikomi tie patys kriterijai, ar jos būtų kandidatės, ar Šengeno zonos narės. Antra, mes taip pat sutarėme dėl štiko, jeigu mes nenorime dvigubų standartų, tai turėtumėme suvokti, kad reikia suvokti testinių ataskaitų pasiekmes. Nes kitaip, jeigu vertinimo sistemoje pateikiamas vertinimo sistemoje, metu patikiamas neigiamas vertinimas suvokti, ką tai reiškia, kokiu veiksmu toliau reikia imtis. Aš suprantu kolegų mintis dėl to, kad prieš pasirenkant sankcijas, prieš nusprendžiant imtis sankcijų, turime suteikti pagalbą tos atvejams narėms, kad jūs išspręstų joms iškilusias problemas. Aš sutinku. Tačiau galutinėme etape, jei valstybė netenkina saugumo Šengeno erdvėje reikalavimų ir jau ji yra Šengeno zonos nare, kažką reiktų daryti ir galbūt reikėtų imtis sankcijų ir atitinkamų priemonių. Bet aš pritariu tiems kolegoms, kurie sakė, kad tos pačios sankcijos turėtų būti taikomos visiems. Negali būti mm, pirmarūšių ir antrarūšių valstybių. Trečias dalykas. Turėtumėme e, išsameu padiskutuoti naujus kriterijus. Nes dėl tam tikrų priežasčių, dėl pagristų priežasčių jų reikia ir taip pat baiminamėsi, kaip, kaip turėtų atrodyti tie naujieji kriterijai. Taigi, kalbant apie naujus kriterijus, jeigu jie, pas, jeigu jie bus sukurti, tai jie turėtų būti objektyvus. Mums reikia objektyvių kriterijų, kad nesu nepaliktume erdvės subjektivumui, nes tai galėtų apsunkinti Šengeno sistemos vertinimą. Ir tie nauji kriterijai turėtų būti taikomi visoms valstybėms, narė, valstybėms narėms, o ne tik tai jų grupiai. Galiausiai, ponė pirmininkė, noriu pabrėžti tai, ką sakė ponas Ensijų apie tai, kad Europos parlamentas privalo dalyvauti toje naujoje e, vertinimo sistemoje ir gauti visą informaciją apie pasienį atliekamą vertinimą, nes parlamentas turi teisę ir mm, yra suinteres, nori, turi teisę žinoti, kas vyksta turi, ir su, yra suinteresuotas turėti tokią informaciją, nes tai svarbu mūsų piliečiams ir būtent saugios erdvės mūsų piliečiai trokšta. Draft report is foreseen. Ačiū, ponia Koelė. Noriu pasakyti, kad balandžio 11 ir 12 dienomis Lybė komiteto posėdėje bus pristatytas šis dokumentas. Norime padėkoti visiems ekspertams ir atsisveikinti su jais, ir iš karto perėti prie kito darbo tvarkės punkto, kadangi mes vėluojame, taip atsiliekame nuo laiko ir turime paskubėti, jeigu norime laiku baigti šios dienos posėdį. Thank you sì, alla prossima. Te lo mando subito perché stiamo introvando. So, we move to point number 15. Periname prie 15 darbo atvarkės punktų ir kalbėsime apie visapusišką požiūrį asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje vyks pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl darbinio dokumento, kuris yra parengtas mm, dėl, pagal savo iniciatyvos pranešimo o, um, tvarką. Čia kolega Axel Vos yra pranešė šio klausimo dėl komisijos pateikto dokumento um, dėl asmens domenų apsaugos ir visapusiško požiūrė. Tai ir taigi iš karto suteiksiu žodį pranešėjo, po to um, kolegoms ir tarybai komisijai, jeigu jie pageidautų. Taigi prašom, ponia Vos in der Tat einen Blick auf den Datenschutz werfen. Ačiū pirmininkė. atsižvelgiant į jau vykusias diskusijas, galiu pasakyti, kad duomenų apsaugos klausimas yra ypatingai svarbus ir manau, kad atėjo laikas iš nau, nau, naujomis akimis pažvelgti į dabartinę situaciją ir vertinti uh, situacijos pasikeitimą per pastarosius 15-20 metų. Iš tikrųjų, mm, viskas taip pasikeitė pasaulyje, kad ekonomika. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Labai prašau visų išeinančių iš salės išeiti tyliai, kad panas vos galėtų kalbėti. Taigi, viso, visose mūsų gyvenimo sritise, kasdienio gyvenimo sritise, aišku, tie pokyčiai mums daro įtaką. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie duomenų surinkimą, saugojimą, tvarkymą. Technologijos tiek pasikeitė, tiek ištobulėjo, kad kur mes beeitumėm, ką mes bedarytumėm, visuome yra tam tikras skaitmeninis pėtsakas paliekamas, skaitmeninė informacija gali būti kaupiama. Ir gyvename tokiu laikotarpiu, kur ypač jaunimas yra pakankamai neatsargus, labai laisvai dalyjasi informaciją per visokias elektroninės duomenų keitimosi platformas. Tad tas duomenų apsaugos klausimas yra itin aktualus. Reikėtų gal iš esmės keisti požiūrį į interneto technologijas. Be abejo, E, gal niekas iš mūsų pilnai net neįsivaizduojame, kiek yra duomenų, kiek egzistuoja visos tos informacijos, kuri juda po internetą ir yra sukaupta vienur ar kitur. Kalbant apie duomenų apsaugą, aišku, kad e, duomenų apsaugos uždaviniai yra vis įvairesni ir sudėtingesni ir svarbesni, nes aišku, kad galima e, duomenimis ir priekiauti, galima ir įspiknaudžiauti ir uh, pavyzdžiui, sudarinėti e, profiliavimo modelius ir taip toliau. Ir mes puikiai suprantame, kad čia yra esminis paradigmos pasikeitimas. Anksčiau buvo remiamasi asmens aps, apsaugojimo nuo, vir, nuo valstybės principų. Dabar viskas visiškai pasikeitė. Dabar mes turime galvoti nuo asmens ar asmenio privataus gyvenimo apsaugą nuo kitų subjektų. Apibendrindamas galėčiau pasakyti, kad aišku, šiandienos pasaulis negalėtų veikti be keitimosi duomenimis, be duomenų tvarkymo. Čia aš kalbėčiau ir apie skrydžius, oro eismo valdymą. Š ir taip toliau, taip toliau. Daug kas yra daroma pasiremiant įvairiomis informacinių technologijų platformomis. Tad ką mes bedarytumėm, aišku, šiandien ar ateityje, mes paskui save paliksime labai ryškus skaitminį pėtsaką. Kuo toliau galvotumėm apie ateitį, tuo labiau, aišku, tas pėtsakas ryškės. Pavyzdžiui, pagalvokimėm apie išmaniuosius šaldytuvus ar elektros tinklus. Akivaizdu, kad ateityje mūsų skaitmeninis pėtsakas tik gilės. Mes atskleistume informacijos apie savo įpročius, apie tai, kas mums patinka, kaip mes gyvename ir taip toliau. Patinka mums tai ar ne. Tad galvodami apie domenų apsaugą, visų pirma, turime sutelkti dėmesį tai, kaip tie duomenys yra tvarkomi, kaupiami. Mes turime ypač akcentuoti asmenų, asmens teisų klausimą čia. Uh, Žinoma, kiekvienas subjektas, kiekviena institucija šioje srityje taip pat turi prisimti jiems tenkačią atsakomybę kaip duomenų apsaugos pareigūnas turi dirbti, e, ką turi daryti. Aš manau, kad duomenų apsaugos sistema, kuri būtų šilaikiška ir protinga, turėtų, aišku, atsižvelgti į bendro saugumo klausimus ir asmens laisvių garantavimą. Uh, aišku, laisvę į, e, teisę į laisvą informaciją ir teisę į privataus gyvenimo gerbimą. Manau, kad labai svarbu kalbėti apie efektyvų ir sportų keitimąsi duomenimis, nes tai yra ypatingai svarbu, kai eina kalba tiek apie vidinį, tiek apie išorinį saugumą. Turime pasirūpinti, kad visa tai būtų organizuojama turint omenyje e, asmens interesus, tačiau reikia be abejo nepamiršti ir ekonomikos interesų. Internetas, jo veikimas, aišku, irgi uh, neturėtų susidurti su didžiulėmis kliūtėmis, kad tai netrukdytų ekonomikai e, plėtotis. Be abejo, reikia nepamiršti ir administracinio darbo, vis, viešojo sektoriaus viso darbo visuomenėje, tas irgi turi vykti be kliūčių. Ką reikia padaryti, kad viskas gerai klostytųsi ateityje? Mes turime galvoti ar galėsime piliečiai užtikrinti duomenų apsaugą, nežiūrint nuo to, kur yra įsikūręs tas pilietis ar, jo, į, ar jos įmonė, kad visiems būtų garantuotos vienodos, pavyzdžiui, apskundimo teisės, teisė gynimo priemonės ir taip toliau. Taip pat reikia galvoti apie visuomenės poreikius, ekonomikos poreikius. Duomenų apsauga yra svarbi tiek piliečiui, tiek ekonomikai, turint omenyje, kaip plačiai yra naudojamas internetas šiandien. Aišku, jog tai jau tampa tiek individų, tiek verslo subjektų steigimosi vieta ir be abejo tai daro, tai, tai darosi vis svarbiau, turint omenyje vidaus rinkos plėtojimasi. Manau, kad mums reikia vieno bendro uh, duomenų apsaugos teisės akto, kuris galėtų visoje Europos Sąjungoje. Ir čia paminėčiau tris dalykus. Visų pirma, reikia nuspręsti, kokio apsaugos lygmens mums reikia Europos Sąjungos vidaus rinkoje, nes jeigu dėl to nesus, nesusitarsime, tai iškraipysime konkurencinę situaciją vidaus rinkoje. Ir tuomet tiesiog bus labai fragmentuotai rūpinamasi duomenų apsauga Europos Sąjungoje. Jeigu mes galvojame apie tokį tokio teisinio instrumento suformavimą mes turime galvoti apie pačius aukščiausius standartus. Tam be abejo reikalingas atitinkamas e, teisinis reguliavimas. Čia, aišku, su pranešėjų mes apie tuos dalykus e, kalbame labai nuodugniai. Būtina užtikrinti vienodas veikimo sąlygas visiems visoje Europos Sąjungoje. reikėtų galvoti apie visišką e, teisės nuostatų suvienodinimą, kad nei viena valstybė narė neturėtų galimybės pritaikyti menkesnius standartus už bendrai suderintus. Tas yra labai svarbu, jeigu galvojame apie individuo apsaugą. Juk daug įmonių e, Europoje ir visame pasaulyje tvarko labai daug e, asmens duomenų. Taigi, kai tik yra tvarkomi Europos piliečio asmens duomenys, visuomet turi galioti europiniai teisės aktai. Tai reiškia, kad net ir už ES ribų įsikūrusi įmonė turi privalėti laikytis ES teisės e, nuostatų dėl duomenų apsaugos, jeigu tvarko Europos piliečių duomenys. Be abejo, reikia galvoti, kaip tai padaryti, kad tai būtų teisiškai privaloma. Tarkim, jeigu būtų byla teisme turi būti pasirūpinta, kad ES teisė, ES įstatymai būtų būtent toje sutartyje galiojantis įstatymai. Mes turime galvoti būtent, kokio lygio apsaugos norėtumėm. Ir aišku, po to tos nuostos turi būti vienodai perkeltos į ES nacionalinės sistemas ir jos turi būti vienodai taikomos. mes turėtumėm įsivaizduoti, kad tokiu būdu mes sukursime tarsi, tarsi saugų užutėki. Ir mes turėtumėm galvoti, ar iš tikrųjų, ar reikėtų atsisakyti uh, tokios savokos ar ne. Aš suprantu, kad galime turėti, galbūt galime išvelgti čia kažkokių tai sudėtingų aspektų, tačiau mes turime, pavyzdžiui, tokias nuostas dėl, tarkim, dėl kartelio, dėl e, konkurencijos. Aš manau, kad galima ir dėl domenų apsaugos pagalvoti apie tokius dalykus. Ypač turėtumėm galvoti apie taip vadinamojo trečiojo ramščio politikos integravimą sukuriant visą paketą taisyklių, kurios būtų e, išsamios savo prieptimi ir galiojimu. Galbūt turėtume gal ne visas detalės išsamei aptarti tokiame teisės akte, tačiau būtinai turėtumėm išdėstyti visus pagrindinius principus būtent turint omenyje, kad čia trečiasis ramstis būtų labai svarbus. Mes turime kelti savo klausimą, kokiamis gairėmis vadovausimės. Ar remsimės pagrindinių teisių ir vertybių klausimų, principų. Tada reikėtų, aišku, galvoti apie apsisprendimo laisvės galiojimą, taip pat ir apie asmens, asmeninę atsakomybę. Pavyzdžiui, Vokietijos įstatymuose yra nustatytas toks principas, kad turi būti atsižvelgiama deramai O tai reiškia, kad duomenys um, turi būti tvarkomi dermai atsižvelgus į visus aspektus ir at, turi būti tvarkomi atsakingai. Reiškia, kiekvienas, kas tvarko duomenys, neša atitinkamą atsakomybę. Ir lygiai tas pasakytina yra apie individą. Jeigu jis kažką tai daro, jis irgi neša tam tikrą atsakomybę. O lygiai tas pasakytina yra apie paslaugų teikėją, pavyzdžiui, ar tą, kas renka duomenys. Uh, jų atsakomybė irgi yra aiškiai, turi būti aiškiai apibriešta ir jų pareigos turi būti aiškiai apibrieštos, siejant jas su būtent šią atsakomybę. Ką tai reiškia? Ir kaip galėtumėm tai paversti duomenų apsaugos teisės aktu. Aš manau, kad svarbiausia yra tai, kad jeigu pasirinksime šį požiūrį, turėsime sustiprinti sutikimo davimo principą, nes, pažiūrėjau, internete jau nebematai, kokie duomenys renkami, kokiais tikslais, kiek laiko jie bus saugomi. Daug įmonių renka individualius duomenys, po to jos apjungia ir nebeaišku, kam paskui tie duomenys yra naudojami ir nebeaišku, kas turėtų duoti sutikimą. Uh, tuomet labai sunku yra būtent pritaikyti individuo apsisprendimo laisvės principą. Juk kiekvienas individuas turėtų turėti teisę kontroliuoti tai, kaip yra jos mens duomenys tvarkomi, kas yra daroma su jais. Tai reiškia, kad tuomet e, kiekvieną konkretų asmenį reikia informuoti apie tai, kad bus renkama informacija apie jį, kaip turi būti pateikiama visa informacija, kaip tie duomenys bus tvarkomi ir taip toliau. Uh, tos pareigos turi būti aiškiai apibrieštos, kad asmo galėtų pasinaudoti savo pagrindinėmis teisėmis duomenų apsaugos rytyje. Ir jeigu yra asmens e, kažkokie tai duomenys renkami, tai jam turi būti suteikta informacija, kad jis žinotų, kam, dėl ko ir taip toliau. Ir taip pat jis turėtų duoti savo sutikimą, rinkti tos duomenys ar ne. Antras principas, sėtinas su pirmuoju, būtų skaidrumo principas. Čia vėlgi, manau, kad skaidrumo mums reikia daug daugiau. Vartotojas turi turėti galimybę matyti, kokie duomenys apie jį yra surenkami ir kaip veiksmingai gali būti įgyvendinamas reikalavimas duomenys apie jį ištrinti. Pavyzdžiui, internete renkant duomenys nėra visuomet aišku, kam tie duomenys yra renkami. Trečias principas, gal greičiau ketvirtas jau principas, yra tas kad turi būti e, aiškiai tikrinama, ar duomenys renkami teisingais tikslais. Reikia čia akcentuoti duomenų rinkimo ekonomiškumo aspektą, kad būtų renkami tik tie duomenys, kurie reikalingi, kad nebūtų renkama per nelik daug duomenų. Čia galbūt ne visiems vartotojams, ne visoms interesuotams šalims parengsi tinkamas gairės, gairės ir e, taisyklės, tačiau uh, duomenų apsauga internet, vykdant veiklą internetu ne visuomet galbūt gali būti palyginama su veikla, kuri nevyksta operatyviuoju režimu, uh, nevykdoma per internetą online. Tad gali būti tokių situacijų, kur kiekvien, kiek, kiekviena situacija reikėtų kažkokiu tai konkrečių, specifinių galbūt nuostatų ir, ir valstybės narės galbūt galėtų čia tą detalę apibrėžti. Bet kalbant toliau apie duomenų apsaugą, reikia pasakyti, kad tie principai turi būti taikomi visose sritise. Taigi visų pirma, aktyvus sutikimas e, to, kas kino duomenys renkami, toliau e, teisė būti informuotam apie tai, kokie duomenys renkami, teisė reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti teisė gauti kompensaciją, jeigu yra netinkamai duomenys nutvarkomi, teisė kad į tai, kad duomenys būtų renkami ir saugomi laikantis proporcingumo principo, ypač kai eina kalba apie duomenų perdavimą kitiems, kad kiek, kiek tai turi būti apibriešta, kada ir kiek tai būtų leidžiama daryti. Norėčiau Aš turėčiau čia gal visą sąrašą netgi punktų, kuriuos mano manimu reikėtų apibriežti, nes yra tam tikrų elementų, kurie būtų daug aktualesni, jeigu kalbėtumėm apie e, online veiklą. Tai yra, nuos, e, pavyzdžiui, nusavybės teisės, teisė ištri, duomenų ištrinimą, e, atsitikimą pavyzdžiui, duomenys apie tai, kur žmonės lankėsi ar gyvena, um, privatumas kaip uh, iš, iš anksinė nuostata, ką daryti su nepilnamečiais, kaip apibriežti, uh, pavyzdžiui, kas yra asmens duomenys, kiek toli čia norime nueiti toje srityje, pavyzdžiui, IP adresas. Ar tai yra asmens duomenys ar ne? gali būti tokių atvejų, kur, pavyzdžiui, nebūtų leidžiama um, to, IP adreso laikyti asmens duomenimis, kitai, kitų atvejų gali būti, kur IP adresas turėtų būti ginamas, saugomas kaip asmens duomenys. Toliau, kalbant apie asmens duomenis, uh, reikia taip pat iš, iš, išskirti, tarkim, tokius dalykus, kas gali būti jautrus duomenis. Galėjau čia paminėti cloud computing pavyzdžiui. Taigi, labai norėčiau akcentuoti asmens apsisprendimo teisę, kad jis turi turėti teisę pasirinkti, reiškia, kad piliečius reikia švies didinti jų samoningumą ir čia reikalingos papildomos priemonės dėl visuomenės informavimo, samoningumo didinimo, ypač dėl interneto. Ir pavyzdžiui, įmonėms reikėtų e, sudaryti sąlygas vykdyti e, savarankiškas e, savęs sertifikavimo procedūras. Be abejo, turint omenyje, kaip viskas sparčiai kinta, galbūt toks savanoriškas e, savęs sertifikavimas būtų naudinga priemonė. Mes taip pat turime galvoti, kaip reikėtų e, prižiūrėti duomenų apsaugą, kaip, ką turėtų atlikti nacionalinės valdžios įstaigos. Jų funkcijų ir užduočių sąrašas turi būti labai aiškus. Galbūt galėtumėm pasiremti kartelio teisės aktais kaip po modeliu. Tai gal tiek. Aš tikiuosi, kad jums pristačiau tuos pagrindinius dalykus, kurie yra sudėti į darbinį dokumentą. Aš labai tikiuosi, kad. Mm, jums tai atrodo prasmingas dokum, dokumentas, kai eina kalba apie asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą dar atliekamą moderniai? Ačiū. Šiandien yra du svečiai e, mūsų komitete, ponai Servisi ir ponė Delebai, kurie e, ir, ir ko, ko, apie komisijos komunikatą. Mes turėtume jų išklausyti. Ir jie pasirodys čia už dešimties minučių ir aš labai prašyčiau jūsų trumpai pakomentuoti pono Voso pasisakymą. Pirmiausia, šodus tikimas ponė Intveld. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Daugelis Daugelį klausimų jau aptarė ir pristatė pranešėjas. Ir ap, nagrinėjame puikiai parengtą komisijos komunikatą ir vienas iš principų, kurio turėtume niekada nepamiršti, yra tai, kad duomenų apsauga priešingai tam, ką daugelis mano, nėra kliūtis duomenų laisvam duomenų srautui. Tai yra iš ankstinė sąlyga, kad toks duomenų tekėjimas būtų įmanomas. Aš visiškai pritariu pranešėjui ir man atrodo, kad komisija taip pat eina tą pačią kryptimį. Dėl to, kad reikėtų vienos priemonės ar vieningos, vieningo pa, duomenų apsaugos pagrindo, e, tais, ar duomena būtų naudojama komerciniais tikslais, ar kitais tikslais, tai reikia sutelkti, integruoti įvairius principus. E, Pišau priemonės, kurias turime antrajame, trečiajame ramstyje. Toliau harmonizacija yra kitas svarbus dalykas piliečiams, įmonėms, kurie tuo tarpu susiduria su dideliais sunkumais, nes jie turi uh, tenkinti, skirtingose valstybėse turi tenkinti skirtingus reikalavimus. Taigi mes tikrai patys savo padarytume paslaugą, jei sukurtume aišku, skaidrų, uh, suderintą pagrindą, sistemos pagrindą ir tuo pagrindu galėtume dirbti. Kad ir kokia direktyva būtų parengta, ji turėtų teikti tuos pačius, tenkinti tuos pačius reikalavimus kaip ir dabartinė direktyva. Tai jie turėtų būti technologinių požiūrių neutrali, nes technologijos pažangas spartesnė už teisės aktų priminėjimo procesą. Įgyvendinimo užtikrinimas labai sveikinu komisijos pasiūlymus sustiprinti domenų apsaugos institucijas ir norėčiau pridurti dar vieną siūlymą, kurį pateikiau vakar, kalbant apie SWIFT, bet manau, kad jį galima svarstyti ir platesnėme kontekste. Tai yra pritaikyti labai griežtas bausmės tiems, kurie panau, piknaudžiauja asmeniniais duomenimis, kurie jos panaudoja ne, ne, ne tam, kam jie turėtų būti panaudoti. Dar du dalykai, dar du iššūkiai, kuriuos bus sudėtinga atremti. Pavyzdžiui, teisės aktų priimamimas tam tik ir taikymas tam tikrai teritorijoje, nes duomenys teritorijų nepaiso. Ir man labai buvo džiugu išgirsti, kad komisarės Reding pasisakymą vakar, kad ji nesirengė kažko, paisti kažkokių ribų, bet siekti visapusiško piliečių, Europos piliečių teisų užtikrinimo ir galiausiai dar vienas svarbus iššūkis. Dažnai kalbame apie asmens duomenų apsaugą ir turime omeny kažkokį tai duomenų rinkinį. Turime omeny kažkokį duomenų rinkinį. Egzistuoja e, saug atsargumo reikalavimai, taip pat nurodyta, kokiems tikslams tie duomenys gali būti panaudoti. Įdomiausia yra tai, kad reikia saugoti ne pačius duomenys, bet juos reikia saugoti tam tikrame kontekste. Susidarius tam tikroms aplinkybėms. Nes kai kurie duomenys gali būti visiškai ne, neaktualūs, nieko blogo nedaryti tam tikrame kontekste, bet jie gali tapti pavojingais. Jų, jų padėtis gali tapti rizikinga tam tikroje situacijoje. Svarbiausia, problemas iškyla ne bandant lyginti duomenų rinkinius. Aš to įbaigsiu, sako kalbėtoje. Jeigu mes leidžiame, suteikiame leidimą naudoti tam tikrą duomenų rinkinį tam tikram tikslui, tai reiškia, kad mes kitam duomenų rinkiniui sutikėme kitokį leidimą ar numatėme kitokį tikslą. Tačiau paskui tie duomenys drauge naudojami, pavyzdžiui, profilių kūrimui, galbūt komerciniam tikslam, bet mes niekada nedavėme leidimo kurti tokius profilius. Galioja apsaugos taisyklės tam tikram duomenų rinkiniui, tačiau mes turime užtikrinti asmens duomenų apsaugą, konkretaus asmens duomenų apsaugą. Tačiau tai nebus lengva ir aš e, tikiuosi sėkmingai bendarbiauti su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū, Sofi. Mes vėluojame. Norėčiau paprašyti visų kalbėti labai trumpai. Ponas Lambrinidis. Tikiuosi, toks bus kalbėtojų sąrašas ir tuo baigsime. Prašau, ponė Lambrinidį. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti štai, kad mūsų duomenys dabar yra prieinami visur ir daug lengviau prieinami nei anksčiau, dėl to, kad dabar yra elektroninių priemonių amžius. Ir būtent dėl 95-46 direktyvos peržiūrėjimas turėtų vykti privatumo didesnė privačios domenų apsaugos užtikrinimo linkme. Taigi mes turime sustiprinti tas nuostatas direktyvoje, kurios pagrindiniai principai dar taikomi ir, ir kurių nereiktų liesti. Ir šiame darbe noriu padėkoti komisijai už jos komunikatą ir pranešėjai už jo darbą rengiant pranešimą. Kitas principas, kuris turėtų būti taikomas, yra štai koks duomenų apsauga, kurią peržiūrime. Ar tai būtų pagrindinis, pagrindinė teisė, esminis principas, vis tiek taikoma visiems vienodai. Na, žinoma, su kai kuriomis iš, išimtimis ir kai kuriuose teisės aktuose tai šitos šitis jau yra išdėstos, tačiau tos išimtis turi būti labai konkrečios, tikslios, pavyzdžiui, e, kovos su nusikalstamumu tikslais, panašiais atvejais, tačiau tai neturėtų būti direktyvos tikslas, tai turėtų būti išimtis. Taip pat duomenų apsaugos taisyklės turi, būti, turi galioti visiems horizontaliuoju pagrindu. ir pranešėjas, ir Sofija kalbėjo apie leidimo ir sutikimo davimą. Man atrodo, tai yra labai svarbus dalykas. Peržiūrėtoje domenų apsaugos direktyvoje reikia ir įtvirtinti tą pagrindinį principą, kad turi būti duotas konkretus oficialus susitikimas, o nenumanomas sutikimas apie tai jūs, jūs ir kalbate savo pranešime. Toliau, kokie teisės instrumentai turi būti pasitelkti harmonizacija. Įmonės ir valstybės valdžios institucijos kartais dirba laikydamosi skirtingų taisyklių, tai negerai verslui, tai neigiamai atsiliepia piliečių teisų apsaugai ir tai yra kliūtis policijos bendradarbiavimui. Tačiau mes kalbame apie reglamentą, o aš norėčiau pabrėžti štai ką. Jeigu mes reglamente e, stengiamės, reglamente stengiamės parengti aukščiausių įmanomų visiems priimtinų vardiklių, tai yra gerai, tačiau jeigu jisai yra visiškai susilpninamas, praskiedžiamas, tai nėra gerai. Ir komisija priims sprendimą dėl priemonės. Aišku, geriausia, kad reglamentas būtų saistantis ir būt, jame būtų įtvirtinti aukščiausi egzistuojantys standartai ir reikalavimai. Kalbėčiau daugiau, bet kadangi nėra laiko, tuo baigsiu. Uh, Labai ačiū. Pone Alvaro, prašau. Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū pirmininkė. šis klausimas yra toks svarbus, kad neturėtume vien tik bandyti išradinėti dviračio. Dabartinis reglamentas yra geras, kaip ponas Savos ir minėjo, jis apima viską. Duomenų perdavimo aspektai, viskas ten aptarta ir tarptautiniu mastu jis taip pat galioja išskyrus JAV pavyzdžiui, Azijos valstybės pasinaudojo šio reglamentu kaip modeliu primdamos pas save įstatymus, tačiau kai, yra kai kas, ko neapima nei direktyva, nei reglamentas. Tai yra galimybė visą tai įgyvendinti. Ar įmanoma? Jo neįmanoma įgyvendinti dėl valstybių narių suverenumo aspektų. Komisija turi rasti tokį juridinį pagrindą, kad būtų apimtas šis aspektas. Kaip Sofintvelt ir minėjo, galbūt reikia pamastyti apie sankcijų įvedimą. Turėsime šį klausimą svarsyti su valstybėmis narėmis, nes baudžiamoji teisė nėra ES kompetencijos ir jurisdikcijos sritis. Nenorime uh, raginti priimti direktyvą, jeigu jo, je, je, jos neįmanoma tokios priimti. 95-ais buvo patvirtintas duomen, bendros duomenų apsaugos teisės aktas, taikomas elekt, elektriniu pavidal, elektroniniu pavydalu perduodamiems duomenims. Mes nekalbame apie intelektualinę nusavybę įvairių socialinių tinklapių klausimas. Duomenų sauga. Kaip užtikrinti, kad duomenys būtų renkami ir perduodami protingai? Kaip išspręsti prieigos, netinkamo tų duomenų panaudojimo klausimus? Visą tai susijęs su tuo, ar, ar, ar gyvendinama tokia apsauga. Kaip užtikrinti, kad duomenys nebūtų paim, panaudoti kitur netinkamiems tikslams? Ir čia susilieja e, pirmas ir trečias ramščiai. Tačiau dabar ramščių nebėra, skirtingai nei 95 metais. Aš norėčiau, kad, va, ką tik prieš mane kalbėjęs kalbėtojas sakė, atsirastų reglamentas, kuris numatytų tokio pat lygmens apsaugą, kad mes ne, neregresuotume 95 metų e, teisės akto atžvilgiu. Mes jo tikrai neturėtume išmesti pro langą. Ir jūs turėsite tai aptarti savo pranešime. Kaip to pasiekti? Kaip užtikrinti, kad pirmo ir trečio ramščio klausimai būtų vieningai aptarti teisės saugos institucijos, e, vidaus rinkos priemonės. Taip pat turime nepamiršti, ko, e, kaip elgesi galutiniai domenų vartotojai ir nepamiršti visko aptarti šiuose nuostatose. Būtent todėl domenų apsauga uh, yra tokia aktuali. Kaip užtikrinti, kad duomenys nebūtų prarasti? Turime pamastyti ir apie, pavyzdžiui, išimtis nacionalinio saugumo tikslais. Yra momentų, kuomet reikia taikyti išimtis. Pavyzdžiui, nacionalinio saugumo sumetimais reikia parengti apibrėžimus ir labai sunku juos parengti ir išvardinti tuos išimtin, išimtinius atvejais. Ir baigiu pirmininkė interneto protokolo adresai. Manau, kad busimajame reglamente turi būti sukurta sistema, jis turėtų būti lankstus, neminėti jokių technologijų ir galbūt išsver, išspręsti tam tikrus tarp valstybinius klausimus. ISO standartai, egzistuoja ISO standartai, galbūt reikėtų, kad atsirastų kažkokia tai europinė žyma, duomenų apsaugos europinė žyma, kuri reikštų, kad buvo, kad jeigu ji yra, tai reiškia, kad tenkinami Europos duomenų apsaugos reikalavimai. Ir tame, kad ir kur pasaulyje bebūtumėte, jeigu pastebėsite šią žymą, jūs iškart žinosite, kad duomenų apsauga užtikrinama pagal ES teisės aktus. Tai tikrai turėtų nuraminti vartotojus. Taigi tokie būtų pamastymai ir pastebėjimai, kurie galėtų būti naudingi ir daugelis žmonių pasaulyje tuo tikrai būtų patenkinti. Change, uh, Vyks daugiau pasikeitimų nuomonėmis šio klausimu, ponas Jana Albrecht. <laughs> Okay, I can switch to English, no problem. Uh, I, I, <laughs> I, I... Ar norite, kad kalbėčiau angliškai? Aišku, graikiškai tai nekalbėsiu. Uh, points which I also Aleksas jau pasakė pagrindinius dalykus, kuriuos norėjau aš išsakyti. Visų pirma, svarbiausia yra tai, kad direktyva 95-46 yra mūsų diskusijų išeities taškas. Aš galvau, kad tai kaip ir aišku. Dabar mes kaip ir viską perkeliame į Lisabonos amžių, kur visos direktyvos, reglamentai būtent apimtų trečio ramščio klausimus. Ir manau, kad iš pradžių tuos dalykus reikia išsiaiškinti ir po to judėti toliau. Taigi, visų pirma, kalbame apie direktyvą ar reglamentą, skirtas, kuris būtų skirtas ne tik asmens domino apsaugai, bet taip pat ir laisvam informacijos judėjimui. Tai jau buvo pirmosios direktyvos 95 metais priimtos tikslas. Aišku, kad tai nėra kliūtis. Taip pat, aišku, yra kovos su nusikalstamumu ar terorizmu ir efektyvios kovos su, su terorizmo nusikalstamumu dalykas nėra kliūtis e, informacijos judėjimui. Labai svarbu yra užtikrinti duomenų, efektyvę duomenų apsaugą ir tuo pat metu sudaryti sąlygas e, efektyviai keistis duomenėmis Europoje per sieną, bet ir su kitomis valstybėmis. Ir aišku, turime galvoti apie tų principų įgyvendinimą. Tai yra svarbiausias dalykas, ką turime dabar reglamentuoti. Manau, kad įgyveninimo srityje yra daug problemų, ne vien tik tai už ES ribų, bet ir pačioje ES. Turime galvoti apie baudas, pavyzdžiui, jeigu yra duomenų tvarkymo principų pažeidimai ar sertifikavimo modelių problemos ir taip toliau. Aš manau, kad visa tai yra įmanoma. Turime puikų dabar bendarbiavimą su Europos komisija ir manau mes kaip parlamentas turėtumėm parengti keletą punktų, dėl kurių mes galvotumėm, kad turėtų būti dirbama tar kita kryptimi. Aš manau, kad, pavyzdžiui, reglamentas yra, būtų tai, kam mes galėtumėm kaip parlamentas pritarti, nes, aišku, reikalingas, aiškus, visapusiškas teisinis pagrindas. Aišku, mes galime pasakyti, kad direktyva, kurią turime iki šiol, yra išeities taškas, galvojant apie aukštesnius duomenų apsaugos standartus ES ir visame pasaulyje. Aš pasisakyčiau už tai, kad rei, tokia, turėtų būti, tokia turėtų būti mūsų pozicija. Aišku, mes galime derinti savo principus, bet aš manau, kad mes turime gerus principus nustatytus mūsų duomenų apsaugos teisės akte ir turėtumėm juos išsaugoti. Uh, ir numatyti reikėtų papildomų taisyklių nuostato gyveninimui ir, aišku, reiktų pasiruošti e, naujoms technologijoms interneto amžiuje, pavyzdžiui, cloud computing ar panašiai, tarkim, profiliavimo srityje taip pat. Juk, es, juk gyvename interneto amžiuje ir privat, privatumo direktyvoje taip pat apie tai kalbama, tai aišku, reikės galvoti apie tai duomenų apsaugos rytyje. Um, tarkim, kokias mes turime galimybę būti anonim, išlaikyti anonimiškumą ar dalyvauti kažkoje erdvėje pasitelkdami pseudonimą. Mes galvojame būtent apie privatumą, apie informacijos saugumo matmenį. Tai yra ypatingai svarbu tokiame amžiuje, kur viskas yra susiję. Tarkim, kur gatvėje mus gali nufotografuoti bet kas ir per uh, fotografinės atpažinimo programas gali nustatyti mūsų tapatybę ir taip toliau. Taigi uh, aš turėčiau aiškiai žinoti, ar paskui tą informaciją sieja su manimi tiesiogiai kaip su asmeniu, ar su mano pseudonimu ir taip toliau. Please. Ir ponia Ernst paskutinė pasisakys, o tada paprašysiu trumpai pranešėjo sureaguoti. Ačiū, aš irgi kalbėsiu trumpai. manau, kad turėtumėm galvoti ne vien neturėtumėm pamiršti, kad mes turime direktyvą, juk mes turime gerą direktyvą dėl duomenų apsaugos ir neturėtumėm to pamiršti, turėtumėm ne kažką naujo visiškai renkti, o pasiremti ją kaip pagrindu. Tas įtin aktualu, pavyzdžiui, kovos su nusikalstamumu, nusikalstamumo prevencijos rytyje duomenų apsaugos taisyklės turi galioti visoje Europos Sąjungoje. Mes turime galvoti, kokių priemonių galime imtis ES. Domino apsauga turi būti garantuota visiems. Tai turi būti pagrindinis principas mūsų galvose. Ir, ir gal tada reikėtų plačiau pagalvoti apie vienoms ar kitoms rytims taikytinas nuostatas. Pavyzdžiui, tarkim, kokie duomenų apsaugos reikalavimai turėtų būti keliami darbdaviams reikėtų apie šios ryties specifiką pamastyti. Toliau, kas dar būtų svarbu, tai būtų e, šių nuostų įgyvendinimo stebėsena. Ypač, pavyzdžiui, reikėtų galvoti apie darbo teisės pažeidimus ir e, šių nuostų įgyvendinimą toje srityje. Uh, Toliau, kitas klausimas, ko realiai reikia mūsų piliečiams, kai eina kalba apie jų asmens duomenų apsaugą. Turime akcentuoti skaidrumą, tikrą skaidrumą, ne kažkokį teorinį skaidrumą, kad būtų galima e, lengvai prieiti, tarkim, prie teisinės pagalbos, e, kad nacionaliniai teismai būtų tinkamai parengti dirbti duomenų apsaugos rytyje. Dar vienas dalykas duomenų apsaugos pareigūnų, duomenų apsaugos priežos pareigūnų um, institucijų stiprinimas, tinkamas apmokymas, galiojimų stiprinimas. Tai yra labai svarbu. Ir paskutinis dalykas – Mm, aš galvočiau, kad reiktų e, kalbėti ne vien apie minimalius duomenų apsaugos standartus. Mes turėtumėm siekti pakankamai aukštų apsaugos standartų. Ir mm, reikėtų dėl to susitarti su pranešėjais ir žešėliniais pranešėjais. Ačiū. Ačiū, o dabar pranešėjų trumpai e, suteikčiau žodį. Jūs visi labai palaiko, bet jeigu dar norėtumėte išsakyti kokias baigiamasias pastabas, prašom. Ačiū. Kalbėjome apie labai platų spektrą klausimų. Aš galvoju, gal truputėlį reikėtų sureaguoti vis tik tai. Nenorėjau uh, nieko išgazinti, kai pasakiau, kad reikėtų naujomis akimis pažvelgti į duomenų apsaugą. Aš tikrai nesakau, kad reikėtų išmesti kažkur tai nustumti į šoną dabar egzistuojančią direktyvą. Mm, tiesiog mes turime prisiderinti prie dabartinių realijų. Uh, Ir aš manau, kad e, reikėtų panalizuoti galbūt, kuriuose srityse būtų galima pasistumėti į priekį. Štai ką aš turėjau omenyje. Toliau, nežinau, ar čia reikėtų jūsų pasisakymus vertinti kaip kritiką ar kaip labiau kaip pritarimą. Jūs tikrai minėjote daugelį iš tų dalykų, ką aš jums pristačiau. Ir gal dėl paskutinio dalyko, dėl minimalių standartų aš labiau sureaguočiau. Aš sakyčiau, svarbiausia yra ne tai, ar turėsime minimalius ar maksimalius standartus. Svarbu, kad mes turėtumėm vienodą apsaugos lygmenį ir kad jis būtų pakankamai aukštas tas apsaugos lygis. Uh, labai svarbu turėti tam tikrus minimalius standartus, kurie būtų vienodai taikomi visoje Europos Sąjungoje. Nepamirštant, kad jie turi būti pakankamai aukšti, kadangi me, mūsų jau dabartinė situacija, mes turime pakankamai aukštus standartus, tai nereikėtų dabar jų mažinti. Noriu padėkoti visiems išsakiusiems pastabas, aš labai pasistengsiu jūsų mintis integruoti į mano rengiamą pranešimo tekstą. Tikiuosi, kad ir ateityje mes taip pat puikiai bendarbiausime, kad mūsų galutinis dokumentas būtų tikrai geras, šio laikiškas, aukštą apsaugos lygmenį garantuojantis teisės aktas. Uh, Pirmininkė, ačiū, tikrai matome, kaip visi palaiko jūs. Uh, galime tuo pasidžiaugti. Ir dabar paskutinis mūsų darbo tarkės punktas uh, ketvirtadienio mm, posėdžio pabaigai. And, uh, this, this point is, uh, the... Taigi, dabar mm, vyks pirmosios diskusijos dėl su lybės komiteto darbo susijusius klausimus, kad turint omeny 2014-2020 metų daugiametį finansinį planą. Manau, kad tikrai būtų labai svarbu iš dviejų generalinių direktoratų, teisingumo ir vidaus reikalų generalinių direktoratų direktorių išgirsti mintis, ką jie galvoja apie ateitį. Pagal trečią kategoriją vidaus reikalų direktoratas yra atsakingas už migracinių srautų valdymą ir išorės, veiksmų, išorės sienų valdymą, e, pabėgėlių fondo valdymą, taip pat laisvių garantavimo visas, visas programas ir agentūras, tokias kaip Frontex, Sepol, Europol. Mm, IT e, agentūrą ateityje, taip pat už Eurodac ir kitas sistemas, mes apie tai jau nekartą kalbėjome be abejo. Teisingumo direktoratas yra atsakingas už teisingumo mm, programas, pagrindinių teisų, teisingumo uh, srityje e, piliečių teisių, e, baudžiamosios teisės, piliečių teisių e, sritis, narkotikos stebėsenos centrą. Eurojust ir taip toliau. Taigi iš karto dabar jau ir suteiksiu žodį visų pirma generaliniam direktoriui ponui Manservisi, o po to generaliniai direktoriui poniai Lebai. Ačiū pirmininkė. Ačiū už Jūsų kvietimą, labai trumpai pristatysiu mm, su kokiamis problemomis susidurėme ir pakalbėsiu apie mintis ateičiai, kad būtų galima tokiu pagrindu plačiau padiskutuoti šios klausimus ir be abejo, melai atsakysiu jūsų klausimus, jei tokių būtų. Taigi, kokia dabartinė situacija? Vidaus reikalų priemonė kurią mes turime dabar sudaro 6,4 milijardų eurų 2013-2017 metų laikotarpį. Tai yra mm, 0,77 procentai biudžeto, 4 milijardai yra bendrai programai, solidarumui ir migracijos valdymui. Tai yra keturi fondai pabėgėlių integravimo, išorės sienų ir gražinimo Iš esmės jie yra valdomi per bendro valdymo valdybą. Toliau apie 200 e, milijonų yra skirti bendrai saugumo ir laisvių programai necentralizuotai, o per programas valdoma. Toliau agentūrų sistema yra apie 18 procentų biudžeto. Čia agentūras norėčiau paminėti Europolas, Cepolas, Frontexas, narkotikų stebėsinos centras JASO ir taip pat ateityje bus IT agentūra, kuri perims vis ir kitų programų valdymą. Dar paskutinis dalykas kaip tos lėšos skirstomos per tą laikotarpį yra gan ypatingas toks momentas, kadangi yra daug backloading 2013 e, metais pakankamai aukštų lygių mes viską baigiame ir iš tikrųjų apie 13 procentų išauks e, biudžetas. Tai yra labai svarbu. Apie 15 procentų per metus yra išaugimas. Tai reiškia pabrėžti, kad valstybių narių pasisavinimo gebėjimai išaugo šioje srityje ir aišku, um, reikia pabrėžti, kad ir ES atsakomybė tose srityse labai išaugo. Be abejo, su Stoholmo programa, aišku, labai išsiplėtė tos funkcijos. Toliau, galvojant apie sumas kitam, kitai finansiniai perspektyvai, tai reikės atsižvelgti. Aš nenorėsiu čia gal daug plačiau kalbėti apie tai, nes jūs visą tai puikiai žinote patys. Dabar, kas e, ne visiškai veikia pagal dabartinę sistemą. Iš esmės, sakyčiau, yra dviejų tipų trūkumai. Visų pirma, ko mes negalime padaryti. Mes negalime, pavyzdžiui, padaryti to, ką reikėtų padaryti dabar. Tai yra sparčiai sureaguoti iškilusią krizę, padėti tai, kažkokiai valstybė nariai, kurie atsidūrė fronto linijai, padėti kažkokiai valstybei partneriai, kuris susidūrė su problemomis, ar imtis kitų skubių iniciatyvų padėti žmonėms, kuriems skubiai reikalinga tarptautinė apsauga. Pavyzdžiui, Eritrėjo, Somalio žmonės, galbūt aš paminėsiu, kurie atsidūrė dabar Li Libijoje, Indonezijoje, kitur. Mes negalime jiems padėti, kadangi mūsų sudėt, pernelik sudėtinga ir biurokratiška sistema. Mes negalime sparčiai sureaguoti ir ką nors padaryti. Antras dalykas, negalime finansuoti, pavyzdžiui, jungtinių tyrimo komandų darbo. Vis plačiau naudojama priemonė kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Pavyzdžiui, mes negalime per sienas priesti tokių klausimų, kurie yra siejami su nelydimais nepilnamečiais. Mes turime kažkaip tai ieškoti kokiu tai landelių mažose pro, programuose ir kaip tai taip spręsti tas problemas, tačiau negalime iš esmės imtis tos problemos. Na ir paskutinis dalykas, tokia labai svarbi iniciatyva, mes negalime savo interesų propaguoti uh, santykiuose su trečiosiamis valstybėmis. Pavyzdžiui, gauname mandatą um, dėrėtis dėl kažkokios sutarties, tarkim, partnerystės sutarties, tačiau neturime finansinių priemonių, kurios leistų mums uh, padengti savo poreikius, padaryti tai, kas yra yra reikalinga e, tam, kad, tarkim, redmisijos sutartis būtų sudaryta ir įgyvendinta e, kad realiai tie žmonės būtų gražinti ir kad paskui jais tinkamai pasirūpintų kilmės e, ar admisijos šalis. Mes negalime finansuoti, pavyzdžiui, tokių veiksmų, kurie sustiprintų tokios šalies pajėgumus geriau valdyti sienas. Negalime šito padaryti arba galime kažkaip tai ieškoti vėlgi kažkokių aplinkinių kelių ir čia iš tikrųjų pakankamai sudėtinga, nes reikia tarsi laužti ranką kažkokiai tai kitai programai, ieškoti kažkokios landos. Dar vienas dalykas, ką reiktų spręsti, kaip problema, tai būtų um, rezultatų uh, užtikrinimo mechanizmas vietoje to, kad, pavyzdžiui, būtų vertinama migracijos rizika ir valstybių pozicija, pavyzdžiui, tarkim, kaip, tarkim, paskirstomos e, išorės sienų lėšos. Visi mechanizmai, aišku, yra labai matematiški, tačiau yra žiūrima ne į priekį, o žiūrima atgal. Mhm. Ir pavyzdžiui, tarkim, jeigu kažkokie valstybė nariai gerai sekėsi tvarkyti su migraciniais rautais kažkuriais, me, kažkuriais metais, kitais metais, tai jai nepalankesnė situacija yra sudaroma, o in, tiesiog baudžiama, jiems, jai skiriama mažiau, mažiau lėšų, nežiūrint į tai, kokia objektyvi rizika e, turėtų būti skaičiuojama ateičiai. Tas pats pasakytina apie, valdy, apie e, valdybą, apie pabėgėlių fondą ir, ir taip toliau. Visur yra žiūrima į praeitį, o ne į ateitį. Tai yra labai e, rimtas trūkumas, nes nėra numatomi įvykiai į ateitį. Tai rimtas trūkumas. Toliau Viskas yra paskirstoma e, per tą senamadišką pasi, pasidalyto valdymo požiūrį. Tai reiškia, kad kiekvienais metais turime analizuoti, tvarky, prižiūrėti apie šimtą e, darbo programų. Tai reiškia, kad e, kiekvienais metais reikia žiūrėti į daugiametę programą, kuri buvo patvirtinta laikotarpio pradžioje ir kiekvienais metais turi būti rengiama dar metinė programa, kur 27 plius minus valstybės valstybės dalyvautų, čia atsižvelgiant į opt-in, opt-out variantus, aišku, kiekvienais metais vėlgi tą reikia padaryti. Tai reiškia, kad vėl visas programavimas, monitoringas, auditas, uždarimas, visa tai turi būti padaryta. Įsivaizduojate, milžiniški skaičiai žmonių, energijos, kiek yra sudedama, iš tikrųjų reikia riboti, aišku, finansinio valdymo riziką. Tačiau jeigu mes norime tą mechanizmą iš esmės sutvarkyti, kad jis lankščiau galėtų dirbti, tai visiškai paralyžiuoti esame. Tai yra rimta tas trūkumas. Trečia, Aišku, jūs tai žinote, bet aš galiu tik pakartoti, kad kiekvienas fondas yra paremtas atitinkama teisinė baze. Tai reiškia, kad yra vertikalus toks atskirimas ir todėl labai dažnai ir atsiranda dubliavimuose. Vietoj to, kad būtų konkrečiai žiūrima į tikslą, labiau yra žiūrima į tai, kaip geriau gyveninti konkrečią teisinę priemonę. Mes, aišku, suprantame, kad ne visuomet tos priemonės yra visiškai tinkamos tam, e, tam tikslui, kurio norėtumėm pasiekti. Uh, Tai aš manau, kad reikėtų taip spręsti problemas iš procedūrinio ir esminio požio taško. The... Kokią pridėtinę vertę užtikrina fondai, nes manome, kad apie tai taip pat reikia diskutuoti. Visų pirma, vėlgi pateiksiu keletą pavyzdžių. Dabar nėra laiko, bet šiaip esu pasirengęs pateikti išsame informaciją. Visų pirma, išorės sienų e, priežiūros užduotis. Neseniai vyko diskusijos dėl Šengeno erdvės plėtimo. Man atrodo, kad čia iškyla klausimas kai, dėl to, kaip galėtume suteikti struktūrinę pagalbą valstybėms, kurios ne tik e, vykdo administracinės užtis, bet ir turi apsaugoti visos ES išorinės sienas. Ir jeigu bus patvirtinta teisinė bazė dėl šenginio reglamento tobulinimo, mes galime apie tai taip pat kalbėti. Ir galbūt reiktų pakeisti požiūrį į sienų priežiūrą. Ir manau, kad valstybės prižiūrinčios išorinę sieną teikia paslaugą Europos Sąjungai. Ir jeigu tos sienos prižiūrimos daugmaž pagal suvienodintus standartus tai kokybės, pat, institucijų patikimumo atžvilgių, dar kol kas nenorima, kad ES e pasienio tarnyba prisijimtų sienų apsaugos užduotį, bet tos valstybės teikia ES paslaugą ir finansi, galime suteikti paramą tos paslaugos atlikimui, finansinę paramą. Ir ne, ne kažkokią tai vienkartinę pagalbą teikti, bet numatyti struktūrinę paramą. Tai vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys, kas vyksta pietų viduržėme jūros regione. Man atrodo, mums reikia programos, kuri būtų subalansuota, nes reikia visų pirma apsaugoti žmonės. Taip pat val, yra valstybių, kur, kurių gebėjimus reikia sustiprinti, reikia regioninių uh, projektų, nes ten yra žmonių, kurie gali pretenduoti į tarptautinę teisinę pagalbą. Ir dar iškyla didelis klausimas dėl asmenų perkelimo. Dalymasis našta Europoje nėra lygiai paskirstytas. Tačiau reikia priemonių, paskatos priemonių. Viskas yra kol kas pernelik suskaldyta, bet aš manau, kad turime kelti šį klausimą ir sukurti, sukurti priemonės, kad na, valstybės narės galėtų finansiškai prieinamai tą klausimą spręsti. Kalbant apie saugesnę erdvę, e, na, tarp valstybinis nusikalstamumas, e, kibernetiniai nusikaltimai, ne, nepakankamai skiriama finansinių lėšų e, kovai su tokiu nusikalstamumu, nepanaudojamos mūsų žinios ir patirtis, kad galėtumėme imtis sėkmingų prevencinių veiksmų, o išorės veiksmų kontekste uh, Jau sakiau, mes iš esmės remiamės priemonė, priemonėmis, kurios yra skiltos vystimosi tikslams. Ir aš tikrai tai žinau, nes aš beveik šešis metus buvau vystimosi generaliniu direktoriumi ir aš žinau, kaip sunku panaudoti tą instrumentą, kuris yra iš tikrųjų skirtas plėt padėti e, valstybėms naugo, naudos gavėjams plėtoti vystimosi gebėjimus. Kai tuo tarpu mes ES suinteresuota tuo, kad tas valstybės būtų mūsų partnerės. Taigi, ta, tai yra dichotomija, visada galime ieškoti kompromiso, tačiau jau esu tai akcentavęs. Ir dar kartą pakartosiu, kad readmisijos sutarčių politika, jeigu mes neskirsime tam reikalingų lėšų, bus nesėkminga. Net ateityje mums reikia labiau subalansuotos politikos, ne readmisijos. Uh, nebūtinai admisijos politikos, bet mobilumo partnerystės. Jeigu neturėsime tokių priemonių ir svertų, kurie padėtų užtikrinti didesnį saugumą, tai bus neįmanoma pasiekti. Mums reikia pinigų, kad užtikrintumėme, kad sugrįžtantis žmonės būtų su įsąžiningai elgiamasi, kad būtų gerbiamas jų žmonių, žmogaus teisės, kad jie būtų perkelti, jeigu iškils tokia būtinybė. Mūsų politika, da, ji gali būti tokia žodinė, bet nebūtinai palaikoma. Taigi keletas pavyzdžių, ką mes galime daryti, ką eitume nuveikti ir ką planuojame daryti šių prioritetų klausimų. Dar vienas dalykas, mes turėtume, galime tiesiog supaprastinti architektūrą, egzistuojančią architektūrą. Aš jau kalbėjau apie tai, kas yra, kokius fondus turime. Visų pirma, reikėtų sumažinti fondų skaičių. Vienas turėtų užsimti migraciją ir prieglapšių, kitas sienų priežiūrą ir saugumu. Tam, kad užtikrintumėme, kad nebūtų taip suskaldyta, kad būtų pasitelktas kitoks teisinis pagrindas. Toliau, žalinga daugiamečių ir metinių programų kombinacija, derinys. Tai yra daugiau nei šimtas programų per metus. Manau, kad galime rinktis daugiametį programavimą ir paskui kiekvienais metais tos programos taptų veiksmais, bet ne, nesidirbti dėl jų kiekvienais metais. Nes kalbame apie daugiau nei šimtą programų, jo reikalinga, kad jas galėtumėme pasiekti jomis objektyvių tikslų. Dar vienas dalykas. Bendras valdymas. Reformuotas bendras valdymas. Nes bendras valdymas iš esmės yra daugybė prioritetų. Kiekvienais metais reikia žiūrėti, ką, ką nuveikti ir kaip paskirstyti lėšas. Ir atsižvelgiant į komisijos požiūrį ir mąstymą apie bendrą valdymą, bendrą valdymą turime paversti sandoriais, kur, kurie, kurie skirti tam tikrajam tikslui. Taigi, kitaip skirstyti lėšas turime iš anksto nuspręsti su konkrečia valstybė nare, kokio tikslo kiekviena ta valstybė sieks. Ir mes turėsime galimybę įrašyti įvairius kriterijus, taip pat siekti skaidresnio dialogo ir gale įvertinti, ar tas tikslas pasiektas ar ne. Taigi tai yra bendras reformuotas valdymas siekiant tikslo konkretaus. Ir sakyčiau, tai yra komisijos lygmenių. Mes, mes dabar taip mastome. Dar vienas dalykas. Reikia būti pasiruošus įsikišti iškilus kriziai, reikia turėti lėšų. Pavyzdžiui, eko biuras to, turi tokią galimybę. Mes turime greičiau mobilizuoti visas, visus išteklius, mūsų gebėjimai greitai reaguoti krizių galimos krizės atveju yra labai riboti. Ir ši politikos sritis iš esmės susijusi su, su nenuspėjamais procesais migracijos srityje arba šiaip nacionalinės, nacionalinės saugumo, nacionalinės apsaugos kontekste. Galiausiai dar vienas dalykas, bet aš norėčiau taip pat pakalbėti apie architektūrinį supaprastinimą ir uh, agentūrų vaidmenį. Agentūrų vaidmuo yra taip pat labai svarbus, kaip žinote, bet mes norėtume, kad agentūros būtų agentūrų struktūra būtų geriau suvokiama ir valstybėms narėms ir piliečiams. Agentūras norime sutelkti į tikslus, kurių norime pasiekti. Taigi ieškome būdų tas agentūras panaudoti kaip vykdomasias agentūras, ne techniniais terminais, nes norėtume pavyzdžiui programos, kurios tikslas stiprinti valstybių gebėjimus, gerai užtikrinti gerą sienos priežiūrą, galime panaudoti tokių fondų lėšas, kurti mm, žinias, patyrimą, taip pat siekti tam tikrų kokybinių standartų. Taigi tas toms, tų agentūrų biudžetas iš karto neauktų, bet tos agentūros būtų panaudotos konkrečiam tikslui, remiantis ad hoc einamąją finansavimo programą. Tai taip pat užtikrintų skaidresnę agentūrų veiklą ir jos siektų konkretaus tikslo, kurį m, mm, iškėlė institucija, institucijos, parlamentas, komisija, taryba ir paversti ją. Ja, vykdančiaja vykdomosios valdžios šaka, vėlgi ne techninių požiūrį, nes grinaja prasme nėra vykdomosios agentūros, bet jos gali prireikus pareikalavus imtis veiksmų ir sustiprinti ES veiklos sanglaudą. Vėlgi trumpai, aš žinau, kad nėra laiko, aš ne, ne, nebandysiu visko pristatyti, bet tai yra mūsų analizės ramsčiai, ką, ką mes darome, kokiu pagrindu galėtume dirbti. Ir šiuo pagrindu mes taip pat planuojame dirbti ir finansinėme kontekste. Taigi yra, mes turime įsibėgėti 2013 artėjant, nes tai būtų žalinga valstybėms narėms, kurios susibėgėjo įsisavindamos tų fondų lėšas. Ačiū ir dabar žodis poniai Lebai. Suteikiu ją galimybę pasisakyti ir po to, manau, turėsime galimybę išklausyti klausimus arba atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū, pirmininkė. Teisingumui skirtas nedidelis biudžetas, dabartinėme laikotarpyje skirtas milijardas septyniems metams, tai yra vienas procentas viso ES biudžeto. Uh, Tai nėra didelė pinigų suma. Iš to vieno milijardo 36 procentai skiriami agentūroms. Jūs puikiai žinote tas agentūras. Pagrindinių teisų agentūra, e, lyčių lygybės agentūra, Eurojustas ir žinoma kovos su narkotikais agentūra. Svarbi mūsų biudžeto dalis skiriama agentūros. Ir taip pat mes vykdome penkias programas, kurios e, yra, buvo išplėtotos bėgams metams, atsižvelgiant į politinius pokyčius. Svarbu yra štai kas. Mes peržiūrėjome, kaip tos programos funkcionuoja. Mes pateikėme visų šių programų vertinimą. Ir tų vertinimų rezultatai tikrai nieko nestebina. Visų pirma, pasirodė, paaiškėjo, kad tos programos yra labai naudingos. Taip pat yra aišku tai, kad progr tos programos įgyvendinamos Mm, na, išbarstytai, vykdoma daugybė smulkių projektų, jų, administravim, jų administravimas suėda nemažai lėšų ir iš tikrųjų yra nemažai erdvės pažangai ir to, tobulėjimui geresniam tų programų įgyvendimui. Taigi to ir sėksime ateityje ir dirbsime remdamiesi tomis gairėmis, kurias minėjo komisija savo uh, apžvalgoje vertindama finansinę perspektyvą. Taigi mes visų pirma siekiame, kad tos programos užtikrintų pridėtinę vertę. Taip pat norime užtikrinti paramą pagrindiniams politiniams prioritetams, kurie yra tikrai svarbus. Ir mes mastome taip pat, siekiame rezultatų, kokių rezultatų konkrečių siekiame ir dar kalbant apie dabartinę mūsų veiklą, labai sunku apčiuopti, nu, nu, numatyti teikiamos paramos apčiopimą poveikį, bet mes bandome tai nustatyti. Taip pat vertiname turinį, bandome aiškintis, ko reikia, ko reikės teisingumo srityje ateinančiais metais. Ir vienas iš svarbių aspektų, ko reikia teisingumo srityje tai politikos įgyvendinimo užtikrinimas. Mes nesiniai parengėme ir toliau ateitie plėtosime teisės priemonių rinkinį. Ir teisingumo srityje nepakanka vien tik tai patvirtinti priemonės. Svarbu ir kad egzistuotų visos sudėdamosios dalis, kurios padėtų užtikrinti, kad, tie, kad tos teisinės priemonės galios. Ir tai gali egzistuoti įvairiais pavydalais, gali toliau plėtotis įvairiais pavydalais. Visų pirma, mokymai. Tai vienas iš Stoholmo programos tikslų. Šią programą mes turime surenkti mokymus pusiai Europos e, teisės specialistus 600 tūkstančių. Tai, bet tai yra e, aktualus tikslas, nes jeigu ne, ne, nemokysime teisininkų, teisėjų taikyti ES teisės aktų, tai nieko nepasieksime. Taigi mokymai sudarys svarbę mūsų veiklos dalį ateityje. Jūs ką tik kalbėjote apie domenų apsaugą, o kalbant apie domenų apsaugą, tai be abejo naujam, naujoje sistemoje, kurią kuriame, uh, tikrai iškils didelis poreikis teisės saugos pareigūnamas bedadarbiauti. Reikės taikyti teisinės priemonės ir jas vienodai interpretuoti. Tai vienas iš pavyzdžių, kuris leidžia jums susidaryti vaizdą, koks, svarb, koks svarbus vaidmuo tenka mokymams. Kitas svarbus dalykas - informacijos technologijų priemonių plėtojimas. Neseniai e, pradėjome e-justice, atidarėme e-justice svetainės. Svetainė jį veikia ir, pažiūrėjau, teismų institucijos gali čia susipažinti su informacija ir išsiaiškinti, ar, ar įtariamasis jau yra teistas, Ir čia pasitelkiama daugybė priemonių bendradarbiauti, pavyzdžiui, šeimos teisės įgyvendinime. Dar vienas elementas - tarp valstybinis bendradarbiavimas. Teisingumo srityje tai, apim, tai aišku, vienas svarbiausių temų. Tai yra teisingumas plačiaja prasme Pavyzdžiui, vaikams, vaikus apimanti perspėjimo sistema, tai kurią panaudojame tais atvejais, jeigu reikia ieškoti vaikų, dingusių vaikų. Taigi, tarp valstybinis bendradarbiavimas bus tikrai labai svarbus, e, svarbis rytis ateityje. Dar vienas svarbus dalykas. Svarbu teisės, tačiau piliečiai turi būti informuojami apie savo teisės negali siekti savo teisės įgyvendinimo, jei nežinai, kokias teisės turi. Ar tai be abejo bus viena iš sričių, kurias nagrinėsime ir bandysime aiškintis, ko reikia iš naujo perorientuodami mūsų teisingumo direktorato programas. Ir uh, tikslų rezultatų sėkimas. Kaip sakiau, mes vykdame penkias programas, mes norėtume supaprastinti jas ir galbūt e, turėti vieną programą, kuri apimtų visus politinius prioritetus ir pagrindinių teisų srityje, ir civilinio teisingumo srityje, ir baudžiamojo teisingumo srityje. Ir žinoma, užtikrinti, kad būtų lengviau pasiekti tikslų, apčiopiamų tikslų toms organizacijoms, kurios gauna paramą iš fondų. Na, vyksta labai svarbus pertvarkymas, numatoma kitaip skirstyti lėšas, mastome, kokioms rytims turėtumėme skirti lėšas, kurias mums skiria biudžetą tvirtinant instituciją. Ačiū, bet mes kalbame tikrai apie labai nedidelę ES biudžeto dalį, nors šis studijas labai sparčiai auga ir manau, kad ateityje tai taps mums visiems labai svarbių klausimų. Tai yra, kaip finansuoti šią visą sritį. Taip pat pietų viduržėme jūros regiono krizė iš tikrųjų buvo pavojaus signalas. Uh, privertęs mūsų suvokti, kad mes turime būti daug lankstesni. Ponas Alaro, ponė Keller. Ponas Alaro pirmas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ypač dėkoju mūsų dviems kalbėtojams už tokius išsamius pristatymus. Mes kalbame apie daugiametės finansavimo programas. Taigi, gerai žinoti visą prog... smulkmeniškas tas programas, bet mes kalbame ir apie struktūrą. Mes apie tai komitete kalbėjome. Dėja, sudaromas įspūdis, kad na, ypač kolegos dirbantis biudžeto komitete nesupranta, kokia svarbi šis rytis yra, nes kolega Garyga apie tai kalba, apie daugiametę finansavimo, daugiametę finansavimo programą. Man buvo labai džiugu išklausyti šį pristatymą, nes tai dabar mums aiškiau, ką mes norime nuveikti. Mes kalbėjome su komisare ir šiūrio komitete komisarė pasakė kai kurių lėšų numatomą panaudojimą. Bet aš norėčiau pasakyti pasiūlyti įtraukti ir Europos dar papildomą sritį į šią teisingumo ir vidaus politikos sritį, nes daugybė programų vykdomos turi duoti bendrą poveikį ir, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje e, turi būti vykdomos kaiminystės politikos programos ir turėtų, būti, turėtų apsimokėti tą klausimą svarstyti vidaus reikalų srityje, nes turime nebūtinai kalbėti tik tai apie migraciją ir prieglobstę, apie Rusiją, pavyzdžiui, vyksta bendradarbiavime su Lietuva dėl tų tinklų, dėl darbuotojų judėjimo ir būtų prasminga, jei Europos kaiminystės politika būtų priskirta trečiajai antraštiniai daliai ir bent jau mano frakcija kovos už tai yra pasiūlymas sukurti antrąją dalį, kuri būtų pavadinta pilietybė. Kultūra, komunikacija, laisvė, saugumas, teisingumas. Tai šiek tiek keistoka, nes pilietybės dalis gauna tik tai trečdalį viso biudžeto, tai yra trečias skyrius, turime tai trečioji dalis ir galbūt kolegos iš APP galėtų pabandyti padaryti pozityvę įtaką ponui Garigai. Bet neapsimoka ateitie, tai tik tai vienos skyrius pavadinimų pilietybė ir reiktų skirti komunikaciją ir panaudojimą. Ir noriu tikrai visą širdimi pareikšti paramą šiam siūlymui. Aš tikiuosi, kad mes prieisime tų pačių išvadų ir dabar rengiame pakeitimus. Aš esu. Aš labai laukiu jūsų pasiūlymų ir minčių ir aš tikrai pasistengsiu atsižvelgti į viską, kas aktualu lybė komitetui, tai bet neprimirškime kad valstybės narės taip pat tūs ir savo nuomonę ir jų nuomonė gali skirtis nuo mūsų. Bet tiesiog noriu pasiūlyti kai ką mums reikia, kad skiros dalies, kurie apimtų ne tik pilietybę, bet ir uh, kaiminystės politika. Ir manau, kad kaiminystės politika turėtų būti priskirsta trečiajai antraštiniai daliai. Čia taip sukurtume bendrą energiją gyvenant programas ir sutaupytume lėšų. Keller. Ačiū, pane Keller. Uh, Ačiū, aš irgi su dideliu susidomėjimu klausiausi jūsų ir turiu klausimų. Visų pirma, dėl to. Uh, pasidalyto valdymo. Komisarė Malstrom sakė, kad nori išplėsti pasidalyto valdymo taikymą. Jūs sakėte, kad norite reformuoti jį. Tai aš suprantu, kad čia abu du dalykai vienas kitą papildo tarsi. Tad aš noriu paklausti, kokiuose srityse jūs matytumėt e, perspektyvas pasidalytam valdymui, kur čia būtų kokiu, galbūt, e, kur jūs norėtumėt, kad tai būtų taikoma. Toliau mane labai domintų jūsų mintis apie biudžetą išorės dimensijai pagal trečią aš suprantu, kad vystimosi pinigų negalit panaudoti gindami ES interesus. Aš džiaugiuosi, kad jūs būtent kalbate apie ES interesų propagavimą, nes visą laiką lyg ir taip linkstama bent iš komisijos pusės sakyti, kad na, čia yra skirti tie pinigai vystimosi tikslams. Labai svarbu, kad jūs pabrėžite, kad iš tikrųjų tai, to, tie pinigai negali būti čia panaudojami, kadangi tai neturi nieko bendro su skurdo mažinimu, pažiūrėjau, taip toliau. Taigi aš noriu paklausti, kaip jūs čia, apie ko, gal jūs galvotumėte apie kažkokią tai biudžeto eilutę, kuri būtų traukta į trečią kategoriją, ar čia jūs iš demokratijos į DCI demokratijos e, instrumentą čia gal norėtumėt įtraukti, tai bent jau tas nevystimosi dalis. Ar Jūs taip pat kalbėjote apie redmisijos sutartis. Čia mm, finansavimas yra būtent iš tos tematinės programos dabar, iš kitų sričių, tai iš esmės kaip ir, ar, kaip ir to nebereikia, ką jūs galvotumėte to klausimu. Kokia būtų jūsų a, a, strategija dėl kitų išorės dimensijos pinigų leidimo, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje, tarkim, tematinė programa buvo daug naudojama bendarbiavimui plėtoti su policijos pasienio apsaugos tarnybomis. Taigi, ką Jūs galvotumėte, ypač turint omenyje visus tuos įvykius Šiaurės Afrikoje dabar? Uh, Na ir noriu dar pasiteirauti dėl dviejų ramščių tos taip vadinamos sistemos, tarkim vienas didelis fondas migracijai, vienas didelis galbūt saugumų ir pasieniui skirtas fondas. Ar jūsų manimų to, tokia sistema turėtų pranašumų? Ne vien tik tai apie suprasnimą galvojant, pavyzdžiui, dėl migracijos, ar čia ir pabėgėlių fondas irgi į tai įtrauktas, integruotas būtų. Uh, gražinimo fondas, na, jis nėra visiškai identiškas juk tam, tai kokie čia būtų jūsų argumentai, kurie galėtų mus įtikinti paremti jūs. Ačiū, panas Busutil. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti abiem svečiams už puikius pasisakymus ir už tai, kad jie labai nuoširdžiai ir atvirai kalba apie laukiančius iššūkius. Aš Turbūt su, visku galėč, su viskuo galėčiau sutikti, ką jie pasakė. Manau, kad tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui šioje srityje. Tačiau, bet kokiu atveju, aš gal išsakysiu keletą minčių. Visų pirma, biudžetas turi aiškiai atitikti mūsų vizijai. Ir todėl ir turėtumėm viską iš naujo permastyti reikėtų mm, gal ne kategorijomis vadovautis kaip iš ties taškų. Pirma kategorija, antra kategorija, trečia kategorija ir ne kaip jų pagrindų viską plėtoti, bet gal verčiau reikėtų tiesiog naujai pagalvoti apie tai, kokia yra ES vizija, kur ES nori eiti. Pavyzdžiui, komisijos visai pirmininkė ponė Reding nekart yra aiškiai pasakiusi, kad kitas e, stambus ES projektas tai yra piliečių Europa Tai aišku, taigi ar dabar um, efektyviai mes biudžetą priderinam prie šios vizijos? Nes jeigu šiandien turime vieną procentą, jeigu neklystų, kuris yra skirtas visam e, vidaus reikalų teisingumo e, visai tai sričiai, tai iš tikrųjų Ar mes galvojame apie tai, kad e, kitas didelis projektas, kuris laukia ES po vidaus rinkos sukūrimo, yra piliečių Europa? Kitas dalykas, ką irgi būtų galima su tuo sieti, ką jau pasakiau, tai būtų Stoholmo programa, apie ką irgi reikėtų galvoti, galvojant apie naują daugiam metę programą ir finansinę perspektyvą. Kartais susidaro toks įspūdis, kad Nuspręsta buvo dėl Stoholmo programos, po to dėl veiksmų e, programos, kuri turi ją gyveninti ir ties tuo viskas sustojo. Galbūt, reikėtų, galbūt yra kažkas įgyvendinama e, politikos formavimo prasme, tačiau nesu tikras, kad kažkas realiai yra jau įgyvendinama. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Uh, Kitas dalykas, kiek mūsų biudžetas atitinka ne vien mūsų jau vizijai šiam kartui, bet ir mūsų konkrečioms politikos kryptims, pavyzdžiui, Frontexas. Šiandien balsavome dėl Frontexo ir nusprendėme, kad Frontexas turi turėti galės įsigyti ar nuomotis savo įrangą. Aišku, jeigu ši agentūra uh, turėtų, turėtų teisę kažką įsigyti ar nuomuotis, net jeigu kalbėtumėm apie minimalų turtą. Tai jau būtų labai svarbus poveikis išlaidoms. Taigi, ar jau mes dabar pradėjome planuoti uh, E, kokia kryptimi e, norėtumėm, kad Frontexas judėtų, e, ypač savo turto prasme, bent jau penkeriems metams į priekį, nes mes žinome, kad po penkerių metų jo mandatas bus peržiūrėtas. Toliau dėl agentūrų. Noriu taip pat pasiteirauti dėl agentūrų, ypač migracijos rytyje, ar jos turėtų būti atsakingos už fondus už tas lėšas, kurios yra skirtos migracijai. Šiandien turime keturis fondus ir turime agentūras Frontexą, e, JAZO dabar Tai yra agentūros, kurios specializuojasi šių fondų įgyvenimo srityje. Taigi, ar Frontexui turėtų būti suteiktas kažkoks vaidmuo įgyvendinant išorės sienų fondą, ar prižiūrint, kaip pinigai ten leidžiami. Aš nežinau, ar tikrai Frontexui turėtų būti suteikta kokia nors čia. Uh, funkcija ar, ar um, kažkoks vaidmuo. Kaip ir su JAZO, pavyzdžiui, mes turime juk pabėgėlių fondą, bet tačiau atsižvelgiant į šios agentūros specializaciją toje srityje, akivaizdu, kad galbūt būtų naudinga įtraukti šią agentūrą, na, bent jau į daugiamečių programų rengimą konkrečiose valstybėse narėse. Ypač mm, norėčiau e, akcentuotų pono Manservisi mintis. Aš manau, kad naujose finansinėse perspektyvose turi būti numatytas toks finansavimas, kurį būtų galima lengvai gauti iškilus kritiniai situacijai. Tačiau reikia žengti dar toliau. Reikia iš esmės pažiūrėti į tai, kokio solidarumo po to gali prireikti po tos kritinės situacijos. Paimkime Graikiją kaip pavyzdį. Nebūtinai gal šiandien reikėtų kalbėti apie kritinę padėtį ten, tačiau akivaizdu, kad vis tiek turime kalbėti apie mūsų solidarumą su Graikija, nes tie migrantų srautų um, padariniai šiai šaliai yra tikrai labai dideli. Jos pajėgumai su tuo susitvarkyti tikrai yra daug mažesni, negu realiai reikėtų ir čia ES tikrai turėtų daug ką padaryti, jai padėti. Aš dar labai daug ką norėčiau pasakyti, bet ir taip labai daug laiko užėmiau, tai gal ties to ir sustosiu. Ponas Papa Nikolao, po to ponė Ždanoka. Aš irgi noriu padėkoti mūsų svečiams Jūs tikrai labai nuoširdžiai kalbėjote su mumis ir e, jūsų pozicija absoliučiai aiški. Noriu už tai labai Jums padėkoti. Mes ir praeitą kartą apie šį klausimą kalbėjome mūsų posėdėje gaila, kad dabar nėra daug už tų kolegų. Tačiau po to, ką mes išgirdome šiandien, aš gal galėčiau tikrai apibendrindamas paklausti tam tikrų dalykų. Taip, mūsų programos ir fondai ir mūsų ramščiai turėtų būti paprasčiau, paprastesni, suprantamesni mūsų ir valstybėms narėms ir piliečiams, kad jie geriau suprastų, ką mes iš viso čia darome. Kita vertus, šiame laikotarpyje Jau turime tokių fondų, kurie yra paprasti naudoti, paprasti vartotojui. Pavyzdžiui, gražinimo fondas. Čia viskas yra visiškai aišku. Turiu komisijos atsakymą, kad 2011 metams, pavyzdžiui, Graikijai yra numatyti 25 milijonai iš gražinimo fondo, kad būtų galima gražinti tuos žmonės, kurie nenori grįžti atgal į savo šalis. Kiek aš žinau, tik tai 800 tūkstančių kiek Graikijos valdžia yra pareiškusi, bus panaudoti Graikijos. Tai mano klausimas būtų toks. Ar jūs čia turėtumėt kokių būdų uh, padėti um, valstybėms narėms, gal ir šiam ir mes galėtumėm kažkokį vaidmenį suvaidinti, sustiprinant valstybių narių lėšų pasisavinimo sugebėjimus, kad jos galėtų panaudoti didesnės sumas, kad uh, pagalba realiai pasiektų valstybės narės, ar mes galėtumėm kažkaip tai padėti joms sustiprinti savo lėšų pasisavinimo gebėjimus. Be abejo, tie fondai ir tie procentai yra per menki, tačiau vis tik tai turime fondų, turime lėšų, kurių valstybės narės nepanaudoja. Ir čia ypač kalbėčiau apie tas valstybės narės, kurių poreikiai yra gerokai didesni nei kitų. Madam Ždanoka. Ačiū, ponia Ždanoka. Ačiū. Kadangi esu paskutinė kalbėtoja, pasistengsiu kalbėti trumpai. Noriu pratesti ponios Keller, pono Busutilo mintis apie šios fondus. Šiandien išklausiau, išgirdau siūlymą e, pertvarkyti solidarumo fondą. Aš buvau tarptų, kurie priešinosi per dideliam fondo skaldimui. Bet aš buvau mažuma, aš nepalaikiau kai kurių siūlymų atskirti, kai kurias struktūras. Mes siūlėme tą fondą priskirti, atsiprašau, lyčių lygybės institutą priskirti pagrindinių teisų agentūrai, kaip, kaip, jo, kaip jos padalinį. Uh, Tačiau kalbant apie fondus, jeigu e, egzistuoja dvi bendros institucijos arba fondai, tuomet iškyla rizika, kad nebus apriepti kai kurie dalykai. Jeigu solidarumo fondas padarynamas į keturias dalis, tai tikslas tai buvo daroma tam, kad nebūtų pamirštos, nepamiršta nei vienas sritis. Ką Jūs manote apie tai reikia parengti detalesnę, išsamesnę analizę, kad apgintumėte argumentuotai savo poziciją, ar jūs esate pasirengę tai padaryti. Kokia yra situacija šiuo klausimu? Prieš suteikdama žodį abiems generaliniams direktoriams, norėčiau taip pat pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Kaip matote, kai kurie čia esantis nariai dirba ir šūrė komitete. Ir tikrai esame dėkingi už visus argumentus, kuriuos galime panaudoti šiuose diskusijose. Ir be abejo, tai vienas ryčių, kuriai reikia daugiau išteklių. Bet viskas grindžiama bendra suma, kuri bus numatoma kitame biudžete ir parlamento vienas iš siekių numatyti pasiekti, kad kitoje daugiametėje finansavimo programoje būtų numatyti didesni ištekliai, kad būtų rasta papildoma išteklių, nes 2020 strategija ir jos įgyvendinimas Stoholmo programa, Stoholmo programos veiksmų platforma, atsižvelgiant į visus tuos augančius poreikius ir krizę, Taip pat spau, tarybos spaudimas, kad biudžetas turėtų būti mažinamas, o nedidinamas. Manau, kad komisija tikrai gali tapti parlamento sąjungininkų ir siekti didesnio kito daugiamečio finansavimo laikotarpio biudžeto. Ir dar vienas dalykas, kurį aptarėme keletą kartų, tai pridėtinė vertė Europos mastu, kurią jūs minėjote, galime pridurti vieną verti, vertingą argumentą, kad tai būtų sukurta ta pagidaujama papildoma vertė. Dar vienas dalykas, kurį jūs aptarėte. Aš irgi sutinku, kad reikia daugiau lankstumo. Manau, kad tikrai bus parama tiems abiems ramščiams ir niekas nenorės smulkių, tokios smulkaus biurokratiško finansavimo. Ir aš asmeniškai taip pat palaikyčiau tokį požiūrį, finansavimą, kuris būtų orientuotas į rezultatus ir kuris padėtų pasiekti našumo. Mes taip pat ieškome galimybių užtikrinti, na, uh, didesnę vertę, sinergiją. Kolegos kalbėjo apie tai, paaiškalėdime, apie saugumą, išorės dimenciją, trečią, ketvirtą. Antrašinė dalis kalbam ES kaip pasaulinė veikėja, nu, komisijos politika, ištekliai. Noriu paklausti, koks koordinavimas vyksta ir ar, ar mąstoma apie tą koordinavimą uh, viena iš tikslų sinergija ir daugiametį finansavimo pagrindą. Kalbėjome apie krizę, apie visas nepaprastą, nepaprastą padėtį, kurį ieškau sprendimą. Piliečių sąjungos vizija yra labai iški, tačiau yra vienas susijęs aspektas, kuris bus uh, aktualus kitame biudžete yra 2020 strategija. Ir ji apima daugybę susijusių politikos ryčių, taip pat ir Stoholmo programą ir viziją. Taigi turime viską susijęti draugien ir turime užtikrinti, kad tai būtų susijęti. I would like to ask you to, to comment on this or reflect on this Thank you. Thank you, uh, thank you, Madam Chair, and thank you pakomentuokite. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti už klausimus ir pastabas. Uh, ir balandžio 8 surengėm klausimus, kad galėtumėm detaliau pažvelgti į daugelį šių aspektų ne vien tik tai su Europos parlamentu, aišku, kas yra mm, šių konsultacijų pagrindas, bet taip pat pažiūrint ir į tarptautinių organizacijų, kitus interesuotų šalių poziciją. Mes taip pat parengėme ir taip vadinamą konsultacinį dokumentą savo interneto svetainėje. Konsultacijos baigsis sekmadį, taigi mes renkame informaciją, laukiame nuomonių, siūlyčiau, mm, kas pageidautume sudalyvauti, išsakyti savo poziciją. E, tikrai mes mielai gal kokį nedidelį seminarą surenktumėm e, šią temą, nes, ką sakėme, iš tikrųjų atsižvelgiant mm, į tą procesą, kurio komisija ėmėsi visų pirma, aišku, su biudžeto peržiūro, mm, visą tai, ką mes sakome šiame kontekste, reikia įvertinti. Antras dalykas, reikia, aišku, mm, krizės atveju aiškiai žinoti, ko realiai reikia, kas yra prioritetas ir ką būtų galima geriau padaryti europinių lygmenių. Tuomet būtų lengviau priimti sprendimus dėl e, turimų išteklių. Uh, tą mm, aš gal čia asmeniškai tokią poziciją pridursiu, kad iš tikrųjų kalbama būtent apie tai, kiek ES vaidmuo turi pridėtinės vertės mm, kiek ES veiksmai gali padėti gerinti situaciją, tai aš manau, kad tai tikrai uh, būtent e, reikėtų visų pirma akcentuoti, kiek kainuotų Europos nebuvimas šiuo atveju, būtent kaip brangu būtų, jeigu nebūtų ES indėlio. E, manau, kad iš tikrųjų, aišku, reikėtų galvoti apie valstybių narių įgalinimą, tačiau būtent turėti omenyje ES labai svarbu vaidmenį. Nekalbėjau tam tik kai kurių pagrindinių dalykų, kurie nepatenka į mūsų kompetencijos rytis. Uh, Ir mm, paskutinis toks dalykas, kas jau yra mūsų sritis, čia kalbant apie institucinį pagrindą, Lisabona, sakyčiau, išbaigė tai, ką mes anksčiau vadiname mm, veiksmų vidaus reikalų politikos rytyje, ypač bendrijos matmenių kas, kur sprendimai buvo priimami kvalifikuotą balsų daugumą. Kita vertus dar ir mm, ES vaidmuo pasaulyje mums tenka vis didesnė atsakomybė, aišku, ne vien tik tai santykiuose su kaiminėmis, bet ir daug plačiau, tai ir tai reikia labai atsižvelgti, nes kalbame apie viziją, tad aišku, ir apie tinkamas priemonės turime kalbėti. Dabar kalbant apie konkrečius lausimus dėl kaiminystės politikos. Dabar didelė dalis ES kaiminystės politikos apima daugelį iš tų klausimų. Ar būtų galima geriau šį tikslą pasiekti perkeliant tą veiklą į naują kategoriją ar kažkokį priimant kažkokį tokį sprendimą. Čia, aišku, yra metodikos pasirinkimas. Aš sakyčiau, uh, kad reikėtų daugiau lėšų sieti um, e, metodiškai su tikslu pasiekimu, būtent vidaus politikos srityje, vidaus reikalų um, politikos srityje perkelimas į kitą kategoriją. Galima būtų svarstyti tai vėliau. Aš taip pat skaičiau um, pono Garygos pranešimą be abejo. Um, Ir ilgos diskusijos, aišku, vyksta dėl e, finansinės struktūros. Galima, aišku, dalyti vidinius, išornius elementus, gal tai būtų prasminga, norint e, pasirenkti e, sudėtingesniems veiksmams, bet, na, svarbiausia, kaip galima labiau politiką susijęti su mūsų poreikiais. Dabar ką ponia Kelė pasakė dėl pasidalyto valdymo. Uh, Čia visų pirma mm, nėra skirtumo, kalbam ar apie a, pasidaryto valdymo išplėtimą ar patobulinimą, tai yra tas pats. A, Be abejo, pasidalyto valdymo ir taip yra daug, kai kalbame apie šios fondus, tačiau daug kas yra dar senamadiškai, senamadiškai daroma. Tiesiog yra apskaitos ir tikrinimas pasidalytas, tačiau siejimas veiklos su ES tikslais dar nėra toks pastebimas, toks išvelgiamas. Daug kas yra daroma, tačiau niekas nežino apie tai, kas yra daroma. Per mažai to matomumo. Uh, Todėl um, yra daugiau pasidalymo, kai na, kalba apie tą bendrą valdymą. Aš manau, kad reikėtų šiek tiek reformuoti tą valdymą, kad um, šiek tiek kontekstas pasikeistų ir atsakomybė valstybių narių. Dėl išrės veiksmų nemanau. Uh, Manau, išorės veiksmai iš esmės vis tiek turi būti nulemti to, kas mums yra reikalinga, kokie yra mūsų poreikiai išorės e, aspektuose. Čia pasidalytas valdymas mm, yra paremtas tą mintimį, kad reikia kaip galima mažiau susiskaldimo, kad būtų valdymo srityje, kai eina kalba apie tikslų siekimą. Antras dalykas, kur išorės veiksmų biudžetą padėti. ir ar teminės programos pradings. Iš mūsų požiūrio taško tematinės programos neturėtų dinkti. Kaip sakiau, migracija ir vystimasis taip pat yra ir vystimosi politikos klausimas kaip po toks. Čia ir ES iš to yra tam tikrų pranašumų. Tad nereikėtų, kad tai pradingtų, reikėtų kitaip padaryti, reikėtų išplėtoti tą priemonių paketą, kad ne vien tik tai apie vystimosi politiką galvotumėm, bet galvotumėm apie savo politikos poreikius. Aišku, galutinis tikslas, kad nebūtų konflikto, kad viskas būtų tarpusėje suderinama, tačiau mūsų priemonių paketą reikėtų papildyti kitais instrumentais. Ko dabartinė situacija nėra mm, priimtina, kadangi iš esmės visos priemonės yra orientuotas tik tai į vystimąsi. Reikėtų tas priemonės išlaikyti, tačiau reikėtų galvoti ir apie kitas priemonės, kurios nebūtų skirtos vien vystimusi, bet kurios būtų skirtos mūsų politikos propagavimui, bet būtų aiškiau galima matyti, ko mes norime iš savo išrės veiksmų. Trečias klausimas dėl dviejų ramščių sistemos. Um, ar atsisakyti, na, reikėtų supaprastinimo. Jeigu mes norime ne keturių, penkių teisinių bazių, mes norime kažkokio tai vienodo rinkinio taisyklių, kaip viskas turi būti paskirstoma, kaip lėšos turi būti leidžiamos, kaip turi būti pastarytas tas valdymas organizuotas manau, kad vienas bendras taisyklių paketas būtų naudingas. Taip pat reikėtų ir geriau pasinaudoti sinergiją. Žinote, realiame gyvenime juk uh, visi veiksmai planuojami ne vien tik tai apie fondų vertikaliosius aspektus, pažvelkime į vietos lygmenį. Na, aišku, jūs tai geriau žinote negu aš. Kai kalbame apie tikslų įgyvenimą, mes be abejo galime Mm, apjungti, pavyzdžiui, būstą, kalbų mokymą, įgūdžių tobulinimą dėl ekonomikos tikslų, solidarumo, sanglaudos stiprinimą atitinkamose, bendruomen, atitinkamose bendruomenėse. Aišku, ar galima būtų tai padaryti geriau turint integruotus mechanizmus, tai taip, galima gal kažkaip per tos regionius fondus irgi skirtingai, gal galima tos variantus pasirinkti, reikia atsižvelgti į tas realijas realybė yra tokia, mes turime fondus ir turime tikslus, tačiau turi būti lengviau, um, turi būti geresnės galimybės pasinaudoti sinergiją, kurią teikia tie skirtingi fondai ir uh, jų papildomumas, jų bendradarbiavimas čia svarbus. Pone, bus sutil taip, dėl to, dėl to vieno procento, aš irgi manau, ne, nepakanka to. Aš, Aš tai, gal reikėtų 10 procentų, bet mes turime visų pirma susitarti, kokie turi būti tikslai ir kokia bus pridėtinė vertė. Ir tada turėtumėm didinti lėšų skaičių. Visų pirma, vizija, prioritetai ir in, instrumentai. Ir todėl mes ir teikėme tą pasiūlymą dėl prioritetų ir vizijos. Mes dirbame, aišku, ir su kiekiais. Aišku, mes norėtumėm didesnio. Uh, kiekio, tačiau na, žiūrėsime, kaip judėsime į priekį. Stoholmo programą tikrai ją pilnai atsižvelgta, tačiau čia reikia turėti omenyje ir tvarkaraštį. Jį turėtų užsibaigti iki šios finansinės perspektyvos pabaigos. Tad rengdamiesi veiklai šioje srityje mes žiūrime, ką reikės padaryti, ką reikia padaryti didinant ES kompetencijas ir um, europinė dimensija šią programą. Stoholmo programa uh, tai visas darbas neapsiriboja vien jie, yra žvelgiama ir toliau plačiau. Agentūros. Frontex, Jazo. Visų pirma, Aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas priėmė sprendimą dėl Frontexo reformavimo, kad jis turėtų geres kad jis būtų geriau aprūpintas e, siekti nustatytų tikslų. Kalbant apie Frontexą ir JAZO, reikia pasakyti, kad kalb, reikalingos tinkamos priemonės įgyventi tai politikai, dėl kurios yra nuspręsta. Ir sistemiškai vis atsiranda poreikis krizės atveju padėti šalims, kurios nepajėgios yra ne vien tik tai trumpalaikiu laikotarpiu, kaip pavyzdžiui, tarkim, kai yra dabar va, krizė tarp Graikijos ir Turkijos. Reikia ir ilgalaikiu laikotarpiu pažvelgti, kad kartais reikalinga iš tikrųjų padėti pa, valstybėms, kurios nepajėgios yra vienos išspręsti tų klausimų. Pavyzdžiui, um, būsima programa dėl perkelimo į kitą gyvenamą vietą. Čia, ar į Azo veiklą gal būtų galima čia paremti tuo. Iš tikrųjų, reikia siekti fragmentacijos mažinimo ES. Juk piliečiui reikia ne kažkokių trupinių, o reikia nuoseklios bendros politikos įgyvendinimo, kad ES pridėtinė vertę būtų galima panaudoti. Uh, Kartais komisija atsakinga, kartais agentūra atsakinga už tą darbą, tačiau jų esmė yra tokia, kad rezultatą turi duoti ES e, kritinės situacijos, aišku, irgi turi būti sėtina tai su a, a, vizija į ateitį, o ne į praeitį. Kaip padėti dabar valstybėms, kurios nepajėgia panaudoti visų skirtų lėšų. Aišku, mes daug ką jau darome šioje srityje, galbūt dar rezultatai nėra patenkinami, ne visos valstybės yra pajėgios panaudoti turi, prieinamas lėšas, čia ne vien Graikijos problema anksti, bet galiu pasakyti, kad kartais Graikijai palaiko kompanija ir kitos valstybės. Tikrai, pernelik biurokratiškas, fragmentuota visą tai yra ir mums reikia surasti tinkamus sprendimus. Aš galėčiau Jums pateikti daug įvairių minčių, kaip mes bandome nelankščius instrumentus paversti lankščiais, atsižvelgiant, aišku, į visus teisinius suvaržymus. Dėl įvertinimo mes darome viską, ką galime. Dėl uh, saugumo viską taip pat darome, ką galime. Dėl prieglopščio ir migracinių srautų mes stengiamės apjungti tuos elementus. Ir tai, kas dabar sudėta į įvertinimo ataskaitą, e, vėliau šiais metais pagal įstatymą tas turės būti daroma. Procedūra ne visiškai atitinka politinės realės, bet na, mes renkame tą informaciją. Uh, Mes taip pat atliekame ir papil, darome ir papildomą studiją, kad galėtumėm paremti e, tai, ką e, dirbame toje srityje, kad noriu pasakyti, kad vertinimas pagal įstatymą numatytas vėlesniam laikotarpiu. Tai mes dabar pradedame tą parengiamąjį laikotarpį, įmamės visų um, elementų, kurie yra reikalingi ir mes tikrai at, esame atviri uh, santykiuose su parlamentu ir kitais. Iš tikrųjų, mes ne, ne kažkokias čia vakume mintis mėtom, yra vis, mes norime, kad viskas būtų paremta tvirtomis studijomis, tvirtais tyrimais, kad visa tai, ką mes darome, būtų um, tvirta ir aišku. Ir paskutinis dalykas, pirmininkė, jūs labai teisingai kalbėjote apie um, koordinavimo svarbą su kitais fondais, plačiau pažvelgiant. Tai tikrai aš manau, kad tai aktualu visai komisijai. Mes visi turime pasimokyti, kaip dirbti labiau integruotoje aplinkoje ir vertikalių požiūrį taip pat. Pavyzdžiui, regioniniai fondai kartais kažką tai daro, apie ką mes nieko nežinom, kartais jie nežino, ką mes darom. Uh, Mes galvojame, kad viską apjungus, užtikrinant didesnę sinergiją, pavyzdžiui, su rimtumo fondu, su regioniais fondais, kitais, išorės e, fondu, aš manau, kad galutinis rezultatas būtų daug geresnis, apčiopiamesnis. Aš e, siūlyčiau uh, Mm, nebūti separatistais, būti atviriems bendradarbiavimui, kuris gali gyti įvairių pavydalų. Ir aš su savo kolegomis iš kitų sričių būtent apie tai ir kalbu, kad reikia to papildomumo, reikia sutelti dėmesį į bendras problemas, nes bendromis pastagomis yra lengviau išspręsti bendras problemas. Aš manau, kad čia parlamentas labai naudingai padėtų komisijai. Ačiū. Well, thank you. Um... Ačiū, panelė Bai noriu grįžti prie kai kurių klausimų. Pavyzdžiui, pono Busutil išsakyta mintis dėl pilietybės dalies. Pilietybė mums yra ypač svarbi ateities kontekste. Ir kaip sakėte, vicepirmininkė Reding tam skiria labai daug dėmesio. Ir tai bus, tai taps raudonąją gyją E, kuri bus matoma visose komisijos politikos sritise. Ar mes į tai atsižvelgiame? Žinoma, reikia atsižvelgti keletą aspektų. Pavyzdžiui, visų pirma, piliečiai turi žinoti apie savo teisės, kokias teisės jie turi. Tai yra pilietybės pagrindas. Ir dažnai Nors mes esame gyventinę daug vertingų iniciatyvų, žmonės apie tai nežino, nežino apie savo teisės, nežino apie tai, kad gali reikalauti, jog jų teisės būtų ištikrintos. Taigi tai vienas svarbiausių dalykų - informuoti žmonės apie jų teisės. Kitas dalykas užtikrinti pačios politikos įgyvendinimą. Ir teisingumo srityje vykdoma daugybė politikos strategijų susijusių žmonių gyvenimu nuo gimimo momento iki mirties. Tai yra teisinės priemonės dėl paveldėjimų, dėl e, skirybų, dėl, e, dėl su šeima susijusių teisių, santokoje įgyjamų teisių. Taip pat dėl, vis, dėl, dėl migracijos, su migracija susijusių teisių. Ir tai labai puikiai atskleidžia, ką mes galime nuveikti teisingumo politikos srityje. Ir būtent tai, apie tai pirmiausia galvojame peržiūrėdami viską ir sakydami, kad valstybės narės gali ištikrinti tos politikos įgyvendinimą. Toliau, ar atsižvelgiame į Stokholmo programą? Žinoma, kad taip. Galiu pateikti vieną pavyzdį, kuris yra labai svarbus. Ir tai yra Europos prokuroro institucijos sukūrimas. Stoholmo programai, kontekste tai aišku, užtruks. Ir mes tikriausiai ap... ta, įgyvendinsime kit, skirtos finansavimo programos paskutinėme etape. Bet aišku, tai kainuos ir mes savo pamastymuose apie tai turime galvoti, kurdami planus kitai finansiniai perspektyvai. Jūs kalbėjote apie sinergiją. Taip, mums tai labai rūpintis klausimas ir kai kalbame apie pilietybę, tai, tai susijęs su mūsų vykdoma politika, bet taip pat su daugybė kitų politikos ryčių. Tai taip pat susijęs su, su įstatymų įgyvendinimu, teisės aktų įgyvendinimu. Tačiau tai susijęs ir su informacijos klaida. sklaida. Mes bendarbiaujame su kolegomis iš ryšių generalinio direktorato, nes tai yra tos veiklos dalis ir mes bandome užtikrinti tą sinergiją. Tai tik vienas iš pavyzdžių, bet yra daugybė kitų, kai dirbame ir bandome bendradarbiauti glaudžiai su kolegomis. Es anksčiau esame dirbę šį darbą. Pavyzdžiui, inovacijų klausimų. Mes bandėme suvienyti, sulėti daugybę politikos ryčių į vieną vietą. Rinka, pilietybė, vidaus rinka pilietybė Iš tikrųjų neįmanoma įsivaizduoti, kad kažkuris generalinis direktoratas galėtų veikti atsietai, vykdyti savo politiką atsietai nuo kitų. Ir iš tikrųjų yra įdomių aspektų susijusių su sinergijos siekimu. Ir mes visą tai integruojame į savo darbą. Ir pilietybės klausimas tikrai turėtų būti labai svarbia biudžeto dalimi ateityje. Ačiū, ačiū Jums už Jūsų išsamius pasisakymus, už tai, kad pateikite mums tiek argumentų, kuriuos galėsime panduoti šūrę komitete. Tikriausiai visi darbo atvarkės klausimai apsvarstyti. Noriu visiems palinkėti gero savaitgalio ir susitiksime vėl balandžio 11-12 dienomis.